So, good morning. In order not to waste more time, I, I will open this meeting. And, uh... Labas rytas. Kad nešvaistytumėm daugiau laiko, pradėsiu posėdį. Taigi, pirmiausia, patvirtinkime sausio mėnesio posėdžio protokolą. Ir pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto. Tikiuosi, nebus nuobodu pirmininkės pranešimai. Pristatysiu Jums kai kurią veiklą ir mūsų poziciją. Visų pirma, aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kaip vyksta išorės santykių tarybos veikla. Kaip žinote, baronienė Ašton pristatė oficialų pasiūlymą, o Europos parlamento vardu ponai e, Bruk ir Ferhofstadt e, pranešėjai išsakė tam tikrą nepritarimą e, ir bendrą Europos parlamento poziciją, kadangi į ją nebuvo visiškai atsižvelgta renkiant pasiūlymą. Taigi diskusijos tęsis ir užsienio reikalų, ir konstitucinių reikalų komitetuose. Mes taip pat ketiname šios klausimus nagrinėti per vieną iš ateinančiųjų posėdžių. Taip pat du teigiami įvykiai. Visų pirma, ponai Bruk ir Ferhofštet išplatino dokumentą, kuriame konstatuojama, jog žmogaus teisėms suteiktas svarbus vaidmuo ES sutartyje. E, vyriausioji galiotinė ponė Ešten užsienio reikalų komiteto posėdyje įvykusiame kovo 23 dieną e, pabrėžė, kaip svarbu išnagrinėti žmogaus teisų dialogų eigą ir pasiekmes. Būtent į šią sritį ketiname orientuotis, nes iki šiol rezultatai e, mūsų netenkino. Taigi prieš. But also as a horizontal subject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 Manau, kad e, reikia toliau tęsti aptarimus mūsų pakomitetyje, dėrėti su aukščiausiai galiotinė ir siekti, kad išplėsnio biuro kontekste domėjimas tiesa konfidencialiai. Mes nuolatos konstatuojame mūsų pozicija, kad tarybos požiūris į žmogaus teisės yra nepakankamai skaidrus ir visa apimantis, taigi per išorės santykių tarnybą turėtume siekti tą požiūrį plėsti ir daryti skaidresnį. Gegužės penktą kokiam posėdėje aš ketinu šį klausimą kelti ir jums sutinkant aš aiškiai pasakysiu, kad mes reikalaujame prieigos prie informacijos, kuri yra būtina mūsų darbui atlikti. Tikiuosi, pritarsite. Ir dar dėl Kinijos. Parlamentas minėjo Gauči Šen, žymaus kinų teisininko atvejį jis e, dingo be žinios maždaug prieš metus po to, kai policija jį sulaikė. E, kovo 28 dieną buvo susisiekta su Kinijos atstovais, e, gavome informacijos, kad jis iš budistų teritorijos e, viena iš provincijų išvyko, tačiau tuo metu jis tiesiog dingo iš mūsų akiračio. E, Europos Sąjunga, Junktinė karalystė e, konkrečiai kreipėsi į Kiniją prašym, su prašymu parengti šios mens paiešką. Tačiau dabar jis susisiekė su šeima, taigi žinoma, kad jis gyvas. Europos parlamento pirmininkas raštu kreipsis į Kinijos institucijas, prašydamas suteikti visišką e, prieigą ir galimybę susisiekti su šiuo asmeniu. E, dirbsime su mūsų delegacija Pekine, kad galėtumėm apsaugoti e, tokio iškilaus asmens žymaus Mm, teisininko, žmogaus teisų aktyvisto žmogaus teises. E, Rusija. Kiekvieno mėnesio 31 dieną įvyksta demonstracijos ir, kaip žinote, kovo 31 įvyko e, demonstracija siekdama, kurios e, siekis buvo atkreipti dėmesį į Rusijos konstitucijos 31 straipsnį, e, kuris ir numato žodžio teisės gynimą. Aišku, viskas vyko baisių teroristinių išpolių e, pasiekmės pasiekoje. Mes esame pasmerkę tokius žiaurius išpolius ir kėsinimas į žmogaus gyvybę, pagrindinę žmogaus teisę. Taigi negalima taikstyti su tokiais teroristiniais išpoliais, mes turime kovoti su jais. Pone Alekseva, Sakorovo premijos laureatė nusprendė nedalyvauti šioje e, kovo 31 demonstracijoje susidarius tokioms aplinkybėms visa tauta gėdėjo, bet ji nusprendė dalyvauti aukų pagerbimo ceremonijoje įvykusioje e, metrodepe, tačiau gavome blogų žinių. Į ją, e, ją užsipuolė girtas asmuo, niekas tuo nėra. Absoliučiai įsitikinę, tiesiog e, mums pateiktos tokios žinios, kad tas asmuo buvo girtas. Pone Aleksejeva kreipėsi į mus prašydama palaikymo. Ir dar viena pastabėlė dėl Rusijos. Jeffrey Harris atstovaus mūsų, atstovavo mūsų pakomitečio pakomitečiui kovo 24 dienos susitikime Maskvoje, organizuotame Europos komisijos. E, sustikimo tema buvo žmogaus teisų gynėjų padėtis. Aš gavau kvietimą pasisakyti, bet negalėjau, taigi Jeffris maloniai sutiko mane pavaduoti. Tiesiog pasakysiu, kad to posėdžio metu nevyriausybinio organizacijų atstovai e, paklausė, kaip e, ES delegacija ir ES komisija konkrečiai įgyvendins užmojus apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Praeitą vakarą iš Ingušetijos gavau labai blogų naujienų. Nepriklausomas žurnalistas, žmogaus teisų gynėjas Mahomet Hazmir, kuris kreipėsi ir į parlamentą rugsėjo mėnesį. E, dabar e, jam iškilo grėsmė, nes jo ieško mm, vyriausybinės struktūros ir mm, jam kilo grėsmė. Yra išduotas arešto orderis trims jo broliams. Jie kaltinami e, nusikaltimais prieš vyriausybę. Aš kreipiausi į uh, Europos tarybos žmogaus teisų komisarą ir ES e, delegaciją Maskvoje su prašymu užtikrinti, nedelsiant užtikrinti apsaugą šiam asmeniui. E, ponas Defliev e, yra žmogaus teisų gynėjas ir ES turi jį apsaugoti. Baltarusija. Ponas Protasievič Junktinio parlamento komiteto parlamentinės komiteto delegacijos pirmininkas e, Peresbo ir, ir Europos taryba pasmerkė Baltarusijoje pastaruoju metu du, dvi įvykdytas mirties bausmes ir mes turime nuolatos tvirtinti, kad nuolatiniai e, mirties bausmės vykdymai Baltarusijoje kenkia bet kokiam žmogaus teisų dialogui. O dabar dėl busimų posėdžių. Balandžio 28 tarp 11 ir 12.30 Libė ir Dėvė komitetai bei mūsų pakomitetis susitiks su jungtinių E, tautų e, vyriausiųjų pabėgėlių įgaliotinių ponų Antonijo Guterės, kalbėsime apie prieglopščio prašytojų teises, savanorišką grįžimą ir susijusią žmogaus teisės. Pasižymėkite, balandžio 28 dieną vyks šis posėdis. E, keletą žodžių apie Kolumbiją ketiname organizuoti jungtinį susitikimą su delegacija Andų valstybėms. Tai įvyks balandžio 27 dieną 15 val. Žinau, kad daug pakomitečio narių yra tikrai suinteresuoti žmogaus teisų situaciją Kolumbijoje, taigi pasižymėkite balandžio 27 numatytas pasikeitimas nuomonėmis delegacija planavo panašias diskusijas tą pačią dieną, taigi kreipėsi į mus ir paprašė organizuoti jungtinį posėdį. Manau, kad tai yra puikus postumis, nes būtent taip ir turime dirbti bendradarbiaudami su valstybių delegacijomis, užtikrindami, kad delegacijos vykdamos į tą šalis ar įgyvendindamos savo darbo atvarkę laikytųsi ir žmogaus teisų tikslų. E, kovo 25 dieną įvyko susitikimas su Tuniso delegacija ir vienas pastebėjimas, vienas Tuniso parlamento uh, E, narys padėkojo mane už tai, kad esu tokia nuosaiki. Nežinau, džiaugtis dėl to ar liūdėti. Tačiau e, džiugu, kad žmogaus teisų situacija Tunizijoje gerėja, bet suprantu, kad turime būti budrus. Ir dar vienas skelbimas, oficialus skelbimas, turbūt pamenate, kad pakomitetis rengia nuomonę vidaus prekybos komitetui, ji yra skirta žmogaus teisų socialiniams ir aplinkosauginiams standartams numatomiems prekybos sutartyse. Yra pakeitimų, nuomonė bus pristatyta kito posėdžio metu, balandžio 26-27 dieną, o pakeitimų pakeitimus galite pateikti iki balandžio 28 vidurdienio. Pasižymėkite e, šią datą. Vėlgi džiugu, kad veiksmai yra koordinuojami ir tai leidžia mums įvertinti žmogaus teisų aspektus ir priekybos sutartis. Dabartinė naujoji sutartis tokią galimybę mums ir suteikia. Pone Andrikinė, pakomitečio vice, vicepirmininkė, Deja, šį rytą nespėjau į lėktuvą Vilniuje. Mums tai yra tikrai bloga žinia, nes norėjome pasikeisti nuomonėmis su ponia Andrikėne ir delegacija vykusia į Ženevo žmogaus teisų posėdį kovo mėnesį. Tačiau dabar siūlyčiau atidėti e, šį. Uh, šias diskusijas ir šio Ženevos posėdžio aptarimą, nes nesant ponė Andrikieniai nėra prasmės šių klausimų aptarinėti. Tai reiškia, kad šį rytą turėsime šiek tiek daugiau laiko kitiems klausimams. Na, atrodo, viskas tiksliau dar vienas pranešimas balandžio 28 dieną 9 valandą, valandą siūloma e, priimti kvietimą organizuoti jungtinį posėdį su Palestinos delegacija, kad būtų galima įvertinti Palestinos kalinių esančių Izraelyje padėtį. Jeigu pritarėte, e, tai įtrauksime tokį jungtinį sustikimą mūsų darbo atvarkę. Ir dar norėčiau Jūs informuoti apie konferenciją pavadinta Show by Bullets. Į 5B1 salėje įvyks ši konferencija, koridoriuje yra paroda skirta šiai konferencijai. Taigi tiek būtų pirmininkės pranešimų, galbūt ką nors pamiršau. Jeigu tai, prašau, informuokite. Jeigu ne, pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto ES politika žmogaus teisų gynėjų atžvilgių nuomonės projektas. Aš esu pranešėja Pakeitimus turėjote pateikti iki kovo 16-12 valandos. Dabar koks yra e, tvarkaraštis. Šiandieną mes antrą kartą peržiūrėsime tekstą, įskaitant pakeitimus jų atrodo yra 117, taigi rodo, tai rodo, kad ši tema sukėlė didelį jūsų susidomėjimą. Ačiū Jums už tai. 20, balandžio 27-28 dienomis bus balsuojama užsienio reikalų komitete, o birželio mėnesį e, e, pranešimas bus pristatytas e, plenarinės sesijos metu. Džiugu, kad baronienė Ešton taip pat yra šiais klausimais suinteresuota ir galbūt birželio plenarinės sesijos metu taip pat galės dalyvauti. Tai yra sėtina su metinėmis ataskaitomis apie žmogaus teisės, taigi prašom pasižymėkite, kaip dirbsime toliau. Ačiū visiems už pateiktus pakeitimus. 20 iš jų pateikiau aš pati po ilgų o, diskusijų, keičiausi nuomonėmis su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, jų tikslas pagerinti e, pranešimo esmę, atsižvelgiau ir į sausio mėnesį vykusius klausimus. Ir susidaro įspūdis, kad didžioji dalis pakeitimų yra skirta kalbinėms korekcijoms ir čia tikrai nematau problemų įtraukti šios pakeitimus į tekstą. Tokia būtų mano nuomonė bet vis dėlto norėčiau paminėti keletą pakeitimų. Ir šie pakeitimai nusipelno didesnio dėmesio. Aš asmeniškai esu pateikusi 28 pakeitimą, kur e, prašau, kad, ar teigiu, kad yra būtina naudotis plačia žmogaus teisų gynėjų apibrieštimi, e, remiantis Junktinių tautų deklaraciją. Ir tai yra, mano nuomonė, dabar ypač svarbu, kadangi kai kuriuose šalise dabar pastebimos tendencijos apsiriboti e, konkretesnėmis apibrieštimis, kad būtų apribota ir teikiama apsauga. Ir aš e, prašau kad jūsų, kad vengtume tokio susiaurinimo. Taip pat norėčiau aptarti 92 pakeitimą. E, jis yra susijęs su poreikiu e, pasmerkti tarptautinių įmonių teikimą uh, E, tam tikroms šalims sėkimo aparatūros. Pavyzdžiui, Nokijos Siemens sandoris su Irano telekomu. Aš asmeniškai susitikau su Nokijos atstovu e, ir kalbėjau su juo, ką galima būtų padaryti, siekiant pagerinti situaciją. Ir aš apie tai pakalbėsiu, kai kalbėsime naująją žiniasklaidą ir žmogaus teisės. Iš tikrųjų, yra dalykų, kuriuos galima padaryti bendradarbiaujant su ta pramonė, tos pramonės atstovais. Tačiau reikia paminėti, kad e, reikia atsižvelgti į šias technologijas ir būtent su tuo yra susijęs 92 pakeitimas. E, daug mano pateiktų pakeitimų taip pat siekia toliau e, plėtoti idėją apie geresnį patikimį ES per prieglapščio vizas. Uh, ir taip pat e, ten yra aptariamos būtinos prieglopščio priemonės. Kai kurie kolegos yra pateikę panašių pakeitimų, dauguma iš jų, mano nuomonė, e, bus įtraukti į dokumentą. Ypač norėčiau paminėti e, pakeitimą, kurį pateikė ponia Virža, 108 pakeitimas čia prašoma numatyti laiko terminus dėl pasiūlymų susijusių su prieglopščio e, gyvenvedėmis. Pone Šacher taip pat pateikė pakeitimus, kurie yra labai sveikintini, jie yra susijęs su priekybos aspektais, o taip pat su aspektais susijusiais su naujosiomis technologijomis 66-67, tai yra pakeitimai. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Prodi kuris kartu su ponia Kopa pabrėžia poreikį nenaudoti e, kontrateroristinių priemonių prieš e, žmogaus teisų gynėjus. Taigi, mano galva, 83 pakeitimas yra labai aktuolus. Taigi, pranešimo projekte prašiau, kad būtų numatyti konkretus veiksmai, ypač pažeidžiamoms grupėms. Paminėjau grupės, kurias anksčiau minėjo jungtinių tautų e, specialusis pranešėjas e, žmogaus teisų gynėjų klausimais. Tos e, konkrečios grupės taip pat buvo paminėtos 2008-ųjų peržiūrėtos ES gairėse. Taip pat daugelis iš jūsų norėjote įtraukti į tą sąrašą mm, tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos galima būtų ilginti tą sąrašą. Galiausiai Norėčiau pakalbėti apie vietos strategijas ES žmogaus teisų gairių įgyvendinimui, taip pat apie metinius susitikimus. Norėčiau pabrėžti, kad šie dalykai ir kiti konkretus įsipareigojimai, dėl kurių nusprendė taryba, yra kiekvienos delegacijos atsakomybė ir todėl norėčiau pabrėžti, kad jie turėtų likti vietinio pobūdžio, o ne visuotinio, tarptautinio pobūdžio, nes kitaip jie tiesiog praras savo svarbą ir susilpnės. Dabar jau atėjo laikas aptarti e, pranešimo projektą su visai 117 pakeitimų ir norėčiau paminėti, kad EPP e, e, šešėlis pranešės yra ponas Turkis, ponas Tanukas ir taip pat ponas Prodis. Pone Prodi, gal jūs norėtumėt pasisakyti dabar? Ačiū pirmininkė. Ačiū. E, esu labai teigiamai nustebintas to dokumento, kuris mums buvo pateiktas. Taip pat bendro visų pakeitimų pobūdžio. Čia kalbame apie labai svarbų klausimą, būtent apie visų tų žmonių, kurie kovoja siekdami apginti žmogaus teisės imunitetą ir mm, apsaugą. E, įvairios frakcijos buvo pateikusios pakeitimų ir jie tikrai bendrai paėmus patobulintų dabartinį tekstą ir pritariu pranešėjai ir pirmininkiai ir norėčiau padėkoti už jos atliktą darbą. Ypač norėčiau pabrėžti, kad mano galva bendros žmogaus, asmens žmogaus teisės taip pat turėtų apimti e, teisę į prieigą prie gamtinių išteklių būtent su tuo susijusi pakeitimą esu pateikęs, tačiau jis yra svarbus ir bendraja prasme, galvojant apie ateitį. Apie ateitį, kurioje, kai mums reikės pripažinti, kad gamtiniai ištekliai yra riboti ir todėl mums reikia numatyti išsame politiką, kurį tai atsižvelgtų ir leistų reorganizuoti mūsų visuomenį ir visą civilizaciją taip, kad kiekvienas asmuo galėtų e, mėgautis teisę į prieigą prie gamtinių išteklių. Ir be abejo, vis dar yra būtina pabrėžti tą problemą būtent, kad trūksta apsaugos e, žmogaus teisų gynėjams. Šie yra du svarbiausi dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Dėkoju visiems kolegoms pateikusiems pakeitimus. Galėtume, aišku, juos dar diskutuoti, taip pat galėtume dar labiau pabrėžti šio parlamento vaidmenį ginant žmogaus teisės. Žmogaus teisės yra visako pagrindas ir kai įsteigėme už, už išorės veiksmų tarnybą ir aukščiausiojo įgaliotinio postą užtikrinome, kad tie žmonės galėtų dalyvauti įgyvendinant būsimas ES vietos strategijas. Ir tokiu būdu, kad būtų užtikrinta apsauga žmogaus teisų gynėjams. Kaip jūs pati, pirmininkė, minėjote, mums reikia atsižvelgti į naujausius pokyčius ir, ir tai, kaip vystysis ir plėtosis Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir turime užtikrinti, kad savo darbe jį galėtų rūpintis žmogaus teisų apsaugą ir paremti žmogaus teisų gynėjus. Taigi, šia prasme pritariu jūsų paminėtiems dalykams ir taip pat sakau, kad reikėtų mums dar toliau apie tai kalbėti. Ačiū, ponė Prodi. Mm, turbūt reikėtų pasitikrinti, ar jūsų pastaba dėl teisės į prieigą prie gamtinių išteklių yra pakankamai pabrėžta. Kai kurie žmogaus teisų gynėjai gina teisę į aplinką ir galbūt tai apima taip pat ir gamtinius išteklius. Aš kartai susitinku su e, vietos gyventojais iš Pietų Amerikos kurie susiduria su sunkumais, nes e, gina savo teisės prieš kasybos įmonės. Tai būtų pavyzdys e, aplinkosaugos aktyvisto, kuris taip pat yra žmogaus teisų gynėjas. Taigi, ponė Prodė, ačiū Jums, o dabar ponas Kuka. Ačiū pirmininkė. bendro pobūdžio pastaba, kurią norėčiau paremti jūsų įžanginį pareiškimą. Žmogaus teisių gynėjai, gynėjų klausimas yra labai jautrus. Iš tikrųjų yra svarbu rimtai apsvarstyti visus pakeitimus, netgi jeigu jie yra ir susijęs su tam tikrais niuansais ar skirtingais aspektais, nes jeigu taip nebus, mums gali kilti sunkumų. Aš peržiūrėjau visus pateiktus pakeitimus ir manau, kad jie kaip tik ir kelia tuos klausimus, teigiamai bando juos išspręsti, juos bando pateikti kaip galima iškiau ir veiksmingiau. Tas pats pasakytina ir apie 28 ir 92 pakeitimus, kuriuos minėjote, manau, kad jie yra labai svarbus, ypač 98. Ir manau, kad reikėtų, kad yra būtina priimti šį pakeitimą, kadangi jis yra būtinas, jei norime ir toliau e, gyvendinti tą darbo tvarkę, kaip jūs siūlėte. Nemanau, kad koks nors pateiktas pateik, pakeitimas yra kaip nors dramatiškas ar prieštarauja mūsų bendram siekiui. Ačiū. Aš noriu pat, dar sėki patvirtinti, kad aš irgi susidariau tokį įspūdį, kad visi pateikti pakeitimai siekia sustiprinti žmogaus teisų gynėjų apsaugą, kai kurie galbūt nėra visiškai būtini, bet sutinku, kad daugumą, daugumą iš, jų, iš jų galima įtraukti į tekstą. Kita pranešėja yra ponė Šakė, Aldės šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi pateiktų pakeitimų gausa. Uh, Ir manau, kad jie tikrai pagerins šitą pranešimą, prisidės prie mūsų siekių, taip pat pabrėž, kokios svarbos yra naujos technologijos. Turime į tai kreipti dėmesį, kalbėdami apie užsienio reikalų klausimus, taip pat šiame pakomitetėje. Praėjusią savaitę lankiausi rytų Turkijoje, kur susitikau su Irano disidentais ir pabėgėliais. Ir čia turiu klausimą, kadangi negalėjau peržvelgti visų pakeitimų. Tai yra jautrus klausimas, tačiau ar yra koks nors pakeitimas ar mechanizmas, kuriuo remdamiesi galėtume pasikvies, priimti žmogaus teisų gynėjus į Europos Sąjungą ad hoc pagrindu, jeigu jų gyvybei kyla pavojus, nes reikėtų numatyti tokį lankstų mechanizmą, ypač atsižvelgianti į tai, iš kokios jautrios aplinkos yra tie žmonės. Šie pabėgėliai ir disidentai išreiškia viltį susijusią su ES ir kart taip pat išreiškia nusivylimą e, dėl to, kad mūsų visuomenės ne visada nori atveria duris pabėgėliams ir žmogaus teisų gynėjams, lyginant pavyzdžiui su, Europo, su JAV. Taigi manau, kad labai svarbu apginti šioje šviesoje ES vertybės. Tačiau žinau, kad taip yra visame pasaulyje būtent, kad prieiga prie komunikacinių technologijų jiems yra gyvybiškai svarbi. Ir nes naudojamos įvairiausios filtravimo ir kitos technologijos kuriomis siekiama užgneušti, užspausti žmonės, e, identifikuoti ir juos areštuoti, galiausiai kankinti ir įkalinti. Taigi manau, kad reikėtų į tai kreipti tikrai daug dėmesio. Vertinu jūsų išsakytus pastebėjimus dėl e, sąsajos tarp priekybos ir žmogaus teisų aspekto. Taip pat laukiame būsimo INTA e, pranešimo. Ir manau, kad tai būtų geriausias būdas taikyti žmogaus teisų politikas ir jas integruoti per tai, ką mes darome čia Europos Sąjungoje. Nežinau, ar peržvelgsime visus pakeitimus, bet jau, bent jau tokie yra mano bendrėjai pastebėjimai ir dar sėki noriu padėkoti Jums už darbą rengiant šį pranešimą ir visiems kolegoms už tai, kad pateikė tiek daug pakeitimų. Ačiū. Ačiū. Keli žodžiai dėl tų ad hoc mechanizmų, pagal kurios galima būtų mm, įsileisti žmogaus teisų gynėjus į Europos Sąjungą. Daug iš tų aspektų yra susijęs su ES e, žmogaus teisų instrumentu ir daug kas e, pabrėžia trečiąjį tikslą šiame instrumente, kuris būtent ir skirtas tam tikslui. Šiandien darbo grupės posėdis įvyks, kai kurie iš jūsų dalyvaus joje. Ten taip pat bus aptariamas šitas EIDHR mm, instrumentas. Dabar norėčiau žodį steigti poniai Jėglį. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už pranešimą. Manau, kad jisai būtų buvęs puikus ir be pakeitimų, bet tai, kad turime tiek daug pakeitimų, irgi yra teigiamas dalykas. Visi pakeitimai yra skirti pagerinti šiam e, pranešimui. Todėl reikėtų e, sutarti dėl pakeitimų ir komitet, pakomitete, o paskui balsuoti ir plenarinėme posėdėje. E, mano pakeitimai susiję su tarp institucinio bendradarbiavimo pagerinimu. Tuos pakeitimus pateikiau iš savo patirties. Ir dar norėčiau šitą pasakyti, manau, kad dar šio to trūksta ir tikiuosi, kad rasime išeitį. Dažnai kalbame apie užsienio santykius ir apie naują padėtį. Taip pat kalbame apie priekybos politiką, bet nekalbame apie vystimosi politiką. Ir tai Manau, šitas rytis yra labai svarbi, jai taip pat reikia Europos požiūrių, Europos politikos. Mes turėtumėm kelti šitą klausimą. Ar ES teikia mm, lėšų tok, tam tikriems projektams, ar tie projektai yra skirti plėtrai, ar būtų gerai susijęti šios klausimus šiame pranešime. Manau, tai būtų labai tikslinga. Atsiprašau, kad iš karto nepateikiu šito pakeitimo, neseniai tiesiog man šovė į galvą pirmininkė. Taip, manau, kad jūs iškėlėte labai jautrų, bet svarbų klausimą. Žinoma, ES, ES valstybės yra e, didelės donorės, taip pat ir tomis toms šalims, e, kurios ne visai tinkamai elgesi su žmogaus teisų gynėjais. Taigi reikia apie tai irgi pagalvoti ir pasikalbėti su kolegomis iš tarptautinės priekybos ir plėtros komitetų ir galbūt tada galima būtų e, sulaukti pakeitimų pasiūlymų. Ponas Turki, e, Turki EPP e šešėlinis pranešėjas. Taip, aš kalbėsiu nuo EPP, EPP frakcijos vardu. Gerbiama pirmininkė. Tai yra puikus pranešimas, norėčiau Jūs pasveikinti. Gal šiek tiek ir perdėsiu, bet galėčiau tai pasakyti. Šitas pranešimas būtų, galėtų būti priimtas ir be jokių pakeitimų, ir be jokių papildomų pasiūlymų. Tačiau manau, kad svarbiausias aspektas būtų įgyvendinimas. Nes tai, ką patirime, tarkim, Kinijoje, Kinijos atveju, Ukrainos atveju, matome, kad ten dominuoja politiniai ir ekonominiai interesai. kurie žmogaus teisų klausimą nustumia į, į pakraštį. ir žmogaus teisų gynėjų padėtį padaro dar labiau apsunkina, padaro dar sudėtingesnę. Aš esu, aš gyvenau e, Rumunijoje per Čiaučeskų režimą ir pats patyriau, ką reiškia likti izoliuotam, liktam, likti visiškai vienam, e, ginant žmogaus teisės, e, mažumų teisės. Manau, kad ES kas kart vaidina vis didesnį vaidmenį, gindama žmogaus teisų gynėjus. Per šiandienos klausimus išgirdome labai svarbių minčių ir išgirsime dar daug svarbių dalykų apie žmogaus teisės Šiaurės Korejoje. Tai yra labai svarbus posėdis. Aš esu pateikęs pasiūlymų susijusių su šito, šitos politikos taikymu ir jo efektyvimu ir norėčiau atkreipti dėmesį į žmogaus teisų gynėjų padėtį ir prašyti jūsų paramos. Ačiū. <clears throat> Pirmininkė, ačiū ponė Turkis. Aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai, kad ES jau įgyvendina labai daug įvairių svarbių gairių susijusių su žmogaus teisėmis, taip pat ir žmogaus teisų gynėjų nuostatas. Ir turėtumėm tiesiog užtikrinti, kad šitos gairės ir mm, visi kiti įsipareigojimai yra e, vykdomi praktiškai. Jau pasisakė visi prašiusieji žodžio, tačiau nu, kadangi ponas Tymans iš Europos komiteto taip pat dalyvauja, atsiprašau, Europos komisijos dalyvauja mūsų posėdėje, norėčiau, kad ir jisai pasisakytų ir ar mano, kad šitas pranešimas padės geresniam interinstitucinio darbo koordinavimui. Taigi, žodis jums, ar jūs norėtumėte aptarti dokumentą ir pakeitimus. Ačiū. Labas rytas, gerbiamą pirmininkę ir Europos parlamento nariai. Pirmiausiai manau, kad toksai didelis pakeitimų skaičius rodo, kad šitas pranešimas susilaukia ypatingo susidomėjimo e, visame parlamente. Manau, tai yra puikiai parašytas pranešimas, kuris pabrėžia žmogaus teisų gynėjų gairių e, įgyvendinimo svarbą. E, Nenorėčiau aptarinėti pakeitimų, manau, kad tai yra ne mano darbas, bet turiu kelias bendro pobūdžio pastabas. Pirmiausia, manyčiau, kad reikia turėti galvoje, jog žmogaus teisų gynėjų padėtis e, labai skiriasi vienoje ir kitoje šalyje, skirtingose šalyse. Todėl jūs pabrėžėte bendrasias strategijas, lo, lokales strategijas, ne tik regioninės strategijas, tai yra teisingas požiūris. Yra šalių, kur žmogaus teisų gynėjai e, slapstosi ir negali veikti. Ir mes stengiamės užmėgsti E, kontaktą tarp ES misijų ir žmogaus teisų gynėjų tose vietose ir tie susitikimai e, gali įvykti tik tai labai slaptai, konfidencialiai. Todėl tos vietinės strategijos, tos loka, lokalios strategijos turėtų būti labai skirtingos. Pavyzdžiui, Brazilijoje kur e, visuomenė yra atvira, kur mes turime žmogaus teisų gynėjų, bet jie dirba visiškai kitokiom aplinkybėm, ten galima renkti atvirus susitikimus, pokalbius, nes ten yra demokratinė šalis. Ir visiškai kitokios strategijos turėtų veikti tose šalyse, kur padėtis yra sudėtingesnė. Taigi, manau, reikia atsižvelgti į skirtumus tarp šalių. Antroji pastaba. Yra sunkumų ir nustatant, identifikuojant pilietinės visuomenės žmogaus teisų veikėjus ar gynėjus. Kartais pilietinė visuomenė yra e, tokia susikaušiusi, kad net yra sunku surasti tuos e, kontaktus, pavyzdžiui, Laosas, Uzbekistanas. ten net ir mūsų žmonės praneša, kad yra labai sunku nustatyti, identifikuoti asmenius, kurie galėtų būti potencialų žmogaus teisų e, gynimo bendrada, bendradarbiai žmogaus teisų gynėjų gairių klausimuose. Taigi, manau, kad tai, kas numatyta žmogus teisų gynėjų gairėse, negali būti taikoma vienodai įvairiose šalyse. Manau, kad į tai labai svarbu atsižvelgti. Galiausiai norėčiau tiesiog pabrėžti, jūs ir patys tai žinote, kad pagal Europos priemonę demokratijai ir žmogaus teisėms mes skiriame daug lėšų žmogaus teisų gynėjams visame pasaulyje. Greitai e, paskelbsime naują E, konkursą pasiūlymams. 16 milijonų eurų yra numatyta. E, jie bus paskirti nevyriausybinėm organizacijom, kurios dirba su žmogaus teisėmis, su žmogaus teisų gynėjų apsauga visame pasaulyje. Mes surengėme susitikimą vasario mėnesį kuriame jūs pirmininkė irgi dalyvavote, ponia Lochvila taip pat dalyvavo. Ir ten buvo pasikeitimas nuomonėmis apie tai, apie informaciją, kurią gauname iš savo partnerių. Iš tikrųjų, to ž... dauguma tų žinių yra džiuginančios, bet yra ir problemų, kurias reikia atskirai e, žvelgti ir jas spręsti. Labai svarbu, kad šitos lėšos, šitos finansinės galimybės yra išnaudotos iki galo. Kartais pasitaiko tokių situacijų, kai tam tikrose šalyse yra sunkiau negu kitose šalyse e, nukreipti lėšas būtent tiems asmenim, tom organizacijom, kuriem jų reikia. Jeigu norite e, paremti Kinijos žmogaus teisų gynėja ar organizacija, jums bus tikrai labai sudėtinga pervesti tas lėšas tiems, kuriom, kur, kuriems jų reikia. Ta pati galima būtų pasakyti apie žmogus teisų gynėjus, pavyzdžiui, Tunise arba Sirijoje. Yra ir kitų šalių, kur lėšos parama ir tų lėšų paskirstimas, nukreipimas nėra tokia didelė problema. Taigi padėtis be galo skiriasi skirtingose šalyse ir apibendrinamas norėčiau pasakyti, kad žinoma yra labai gerai turėti bendras taisyklės, bet reikia turėti galvoje, kad ne visos taisyklės gali būti vienodai taikomos praktinė ar finansinė prasme e, visose šalyse ir visose situacijose. Ačiū. Labai ačiū, ponė Tymans. Jūs išsakėte Europos komisijos poziciją. Tikrai turime pagalvoti apie tai, ką jūs sakote, juk valstybių e, pobūdis, specifika skiriasi, skiriasi ir mūsų galimybės plėtoti žmogaus teisų dialogą ir ypač rasti bendraminčių ir partnerių. Jūs kalbėjote apie tarptautinių pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį. Iš tiesų, jis yra labai svarbus padedant gauti informaciją apie individus įvairiose sudėtingose valstybėse. Taigi turime į tai taip pat atsižvelgti, kalbėdami apie geresnių tinklų ir geresnio komunikavimo, bendradarbiavimo užtikrinimą. Kalbėjote ir apie slaptumo elementą, kuris yra ypatingai reikšmingas. Ne visada mes visi suprantame, kaip svarbu e, dirbti nepastebimai tam, kad nekiltų grėsmė žmogaus teisų gynėjams tose šalise. Kai kas taip pat minėjo, e, kad kartais viešumas užtikrina apsaugą, tačiau ne visada. Būta atveju, kai labai žymus e, žmogaus teisų gynėjai, turintys visuotinį e, visuomenės palaikymą, e, žūsta. Taigi dabar jau e, baigtas norinčių pasisakyti sąrašas. Toliau e, kartu su šešėliniais pranešėjais konstruktyviai panalizuosime pateiktus pakeitimus, kad būtų galima atsižvelgti į kiek įmanoma didesnį jų skaičių. To pageidavote visi. Tiesiog turiu būti apdairi, kad tekstas netaptų per ilgas. Uh, nes institucijų taip pat neturime apkrauti e, per diem dideliu darbu e, joms e, parengdami tekstus, kurie yra ilgi, bet turinio juose nedaug. Taigi, jeigu diskusijos jau baigėsi, kadangi uh, ponia Andrikėnė nespėjo lėktuvą Vilniuje šį rytą, mes neaptarinėsime E, Ženevoje įvykusio žmogaus teisų e, tarybos e, posėdžio. Dabar padarysime pertraukėlę, bet tikiuosi, kad jūs sugrįšite, nes pats svarbiausias ir matomiausias klausimas Korejos demokratinės respublikos klausimų įvyks 10.30 ir negalime užskubinti darbo dėl to, kad kai kas atvyks būtent pusę 11. Tiesiog trumpai pristatysiu, ką nagrinėsime klausimo metu. Pasisakys e, žymus asmenys, tokie kaip ambasadorius Robertas King, jis yra specialusis pasiuntinys Šiaurės Korejai, e, Europos. E, JAV e, saugų, valstybės departamento atstovas. Džiugu, kad ES bendradarbiauja su JAV saugumo departamentu mūsų delegacija Vašingtone palaiko glaudžius ryšius. Toliau kalbės Dong Yangshin, kuris pabėgo iš Šiaurės Korejos įkalinimo stovyklų ir jis kalbės e, apie jo potyrius. Toliau pasisakys komisijos e, generalinio Relex direktorato atstovai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tai yra ponia Hang Song, vykdančioji Liberty in North Korea organizacijos direktorė ir ponė Tina Lambert, mm, generalinė Christian Solidarity Worldwide direktorė. Dabar padarykime pertrauką.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 So, uh, who... Taigi, labas rytas e, tiems, kurie nedalyvavo pirmojoje pakomitečio susitikimo dalyje. Tuomet aptarėme e, tarp kitų klausimų ir ES politiką, kaip apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. O dabar pereikime prie šeštojo darbo atvarkės punkto, numatančio pasikeitimą nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Šiaurės Korejoje. Šiaurės Koreja žmogaus teisų prasme yra viena iš sudėtingiausių ir e, tragiškiausių pasaulio valstybių. Praeitą rudenį turėjau neįlinę galimybę susitikti su kai kuriais pabėgėliais iš Šiaurės Korejos. Šis susitikimas įvyko čia, Europos parlamente. Ir esu nuoširdžiai dėkinga už šią galimybę, kadangi uh, turėjau galimybę iš pirmų lūpų išgirsti, kokia Korejos kalėjimų sistema yra baisi. Taip pat yra sukurtas dokumentinis filmas atspindintis padėtį Šiaurės Korejoje. Piraya Productions, Norvegijos bendrovė, yra šio filmo autori, bet mes nusprendėme dėl laiko sumetimų šio filmo jums nerodyti, tačiau pasiūlyčiau jums tą filmą pažiūrėti. Jis vadinasi Your Rock Stories. pacituosiu jungtinių tautų specialiojo įgaliotinio profesoriaus Mutaborn mintį. Cituoju, žmogaus teisų padėtis Korejos liaudės demokratinėje respublikoje gali būti apibūdinta kaip sui generis. Tai reiškia, kad tai yra atskira problemų kategorija, kadangi Korejos specifika uh, yra labai konkreti ir ją galima apibendrinti kaip tragišką ir siaubingą situaciją. Tokia yra jungtinių tautų atstovo nuomonė. Europos parlamentas yra patvirtinęs tiksliau pirmininkė atsiprašo jungtinių tautų žmogaus teisų taryba kovo 25, taigi visai neseniai patvirtino rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties. 28 e, jungtinių tautų narės balsavo už, 5 prieš 13 susilaikė. Tai buvo tarp kitų valstybių ir Japonijos iniciatyva. E, rezoliucijoje kalbama apie specialiaus pranešėjo profesoriaus Mutabor e, įgaliojimų išplėtimą ir pratesimą dar vieneriems metams. UPR procesas apima ir šią rezoliuciją. UPR tai yra universali e, periodinė peržiūra, reiškia specialiąją procedūrą jungtinių tautų žmogaus teisų e, tarybos kontekste. Ir būtent ši peržiūra suteikia puikias galimybės susipažinti žmo, su žmogaus teisų situacija. Taigi manyčiau, kad reikėtų kuo įmanoma geriau pasinaudoti e, šios pežiūros rezultatais, ypač jungtinių tautų kontekste. Taigi šis pežiūros procesas buvo baigtas. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai e, šalis, kuri buvo vertinta, atsisakė įgyvendinti jai pateiktas rekomendacijas. Šios dienos posėdžio metu dalyvauja žymus e, kalbėtojai, pranešėjai, jau minėjau, e, kas perskaitys pranešimus. Pirmiausia, ambasadorius Robert R. King, kuris yra specialusis pasiuntinys iš Junktinių Amerikos valstijų saugumo departamento e, Korejai. E, sveiki atvykę, Jūsų ekscelencija, tenka pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu su Jūsų ambasada Briuselyje. E, džiugu, kad jau galėjome sustikti su ponu Bošneriu ne kartą, jūsų sekretoriumi atsakingu už žmogaus teisės. Kitas pranešėjas yra pabėgėlis iš Šiaurės Korejos e, kalėjimų stovyklų ponas Donghui Singh, kuris e, pasidalins e, savo patirtimi. Taip pat ponas Brambrans, Europos komisijos generalinio Relex direktorato atstovas, veiki atvykę. Taip pat atstovaujamos dvi E, plačiai veikiančios žmogaus teisų e, organizacijos. Pone Miss Hang Song yra Liberty in North Korea vykdančioji direktorė. E, sveiki atvykę. Taip pat ponia Tina Lambert, Christian Solidarity Worldwide advokatė direktorė jau turėjau galimybę su jumis susitikti. E, taigi, ponia Lambert, džiugu, kad esate su mumis. Po to, išklausę pranešimų, e, galėsite dalyvauti diskusijose. Esame pakvietę įvairių Korejos pusęsalio e, valstybių. Tai yra Korejos pusęsalio valstybių ir organizacijų atstovus. Taigi pirmiausia išklausysime ambasadoriaus King, pono Šing ir Europos komisijos, o paskui po 10 minučių suteiksime nevyriausybinėms organizacijoms, o paskui galėsime pasikeisti nuomonėmis. Taigi žodis ambasadoriui King. Ačiū ponė pirmininkė, esu dėkingas už galimybę pasisakyti pakomitetyje. E, Džiugu, kad jūs ir komiteto nariai suorganizavo šį e, susitikimą ir klausimą skirtą žmogaus teisėms e, Korejoje. Tai yra labai svarbi tema. Taip pat noriu padėkoti ES institucijoms ir parlamentui konkrečiai už e, svarbų vaidmenį gerinant žmogaus teisų padėtį. Šiaurės Korejoje. ES institucijos, parlamentarai, jungtinių tautų kontekste, e, jungtinių tautų e, žmogaus teisų tarybos kontekste tikrai yra nuveikę labai daug. Prieš tris savaitės buvo patvirtinta jūsų minėtoji rezoliucija, kuria atnaujinami įgaliojimai specialiajam pranešėjui Šiaurės Korejai. Europos Sąjunga remiant JAV, Japonijai, Pietų Korejai buvo šio e, svarbaus dokumento iniciatorė. Taigi džiugu, kad Europos Sąjunga imasi šių svarbių klausimų. JAV e, džiaugiasi Švedijos vyriausybės žingsniais atstovauti mūsų interesus Šiaurės Korejoje. E, Švedija tikrai labai iniciatyviai imasi e, savo kaip žmogaus teisų gynėjos vaidmens. Jau gavote mano pranešimo rezume, ne viską tiesa minėsiu, tiesiog trumpai uh, E, pristatysiu situaciją, pabandydamas šiek tiek sutrumpinti savo pasisakymą. E, kalbėsiu trumpiau nei 10 minučių, kad daugiau liktų laiko diskusijoms. Kaip minėjote, Korejos liaudės demokratinė respublika yra viena iš e, labiausiai žmogaus teisės pažeidžiančių valstybių. Tai atspindėta ir ne viename JAV saugumo departamento vertinime ir ataskaitoje. Šiaurės Koreja nuolatos yra viena iš pirmaujančių valstybių juoduosiuose e, sąrašuose mes ne visada galime aprašyti dokumentiškai e, e, įvertinti tam tikrus įvykius dėl to, kad paprasčiausiai neturi stovų Šiaurės Korejoje, ne visada uh, Pienjanas e, tokia informacija dalinasi. E, ne visada galime gauti teisingos informacijos. Beje, jūsų pakomitetis gali susipažinti su mūsų departamento teikiamomis ataskaitomis. E, viena iš ataskaitos dalių kalba apie religinę laisvę. Ir čia Šiaurės Koreja yra iš tikrųjų viena iš labiausia žmogaus teisės pažeidžiančių valstybių. Kita e, ataskaitos dalis kalba apie priekybą žmonėmis priverstinį darbą ir tai yra nusistovėjusi praktika represijos e, vyksta nuolatos. Minėjote profesorius Monteborn e, veiklą, turiu jo pranešimą tiesa elektroninėje versijoje. Profesorius jau šešis metus e, aktyviai dirba tam, kad dokumentuotų ir aprašytų žmogaus teisų pažeidinėjimo atvejus ir apraiškas Šiaurės Korejoje. Esame nuoširdžiai dėkingi jam už šią veiklą veiklą, tačiau dėl jungtinių tautų biurokratinių procedūrų jis negalės eiti dabartinių savo pareigų, tačiau išliks pranešėjo pareigose. E, čia jungtinių tautų veiksmai yra reikšmingi siekiant pagerinti žmogaus teisų padėtį Šiaurės Korejoje. Džiugu, kad mus remia ir ES, atskiros valstybės narės. Ir čia labai svarbu užtikrinti darbą su tarptautinėmis organizacijomis, ypač jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, kad būtų užkirstas kelias bet kokiems e, žmogaus teisų pažeidinėjimams Šiaurės Korejoje. Mes ir toliau per jungtinės tautas ir kitas tarptautinės organizacijas sieksime atkreipti viso viso pasaulio dėmesį žmogaus teisų pažeidinėjimų Šiaurės Korejoje. Esame nuoširdžiai dėkingi Europos Sąjungai, e, jos valstybėms daugelis iš kurių e, turi e, e, savo atstovus ir atstovybės Jenjanėje. Džiugu, kad įvairios nevyriausybinės organizacijos dirba iš vien su mumis, mes norėtumėm ir toliau uh, E, skatinti tokį žmogaus teisų dialogą Korejos liaudės demokratinėje Respublikoje. Viena iš sričių, kurioje galime daugiau nuveikti, tai yra bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis veikiančiomis pačioje Šiaurės Korejoje, kurių tikslas didinti gebėjimus ginant žmogaus teisės. mes e, sugebėjome tuos gebėjimus jau padidinti e, finansinėmis ir kitomis priemonėmis. E, dar vienas rytis, kur JAV siekia pažangos žmogaus teisų srityje, tai yra informacijos teikiamos Šiaurės Korejos gyventojams apimčių didinimas. Nes JAV ypatingai neramina tai, kad Šiaurės Korejos gyventojai gauna labai ribotą informaciją Mes siekiame e, teikti jos daugiau, ypač skatindami televizijos transliavimą. E, dažnai e, toks transliavimas yra ribojamas ir dažnai netgi radio aparatai, e, jeigu jie gali pagauti kitus dažnius nei oficialiai e, vyriausybės aprobuotus, yra draudžiami. Taigi mes skatiname nevyriausybinės organizacijas transliuoti tam tikro pobūdžio e, necenzuruotą informaciją. Dirbame su radio stotimis, skatindami pateikti daugiau informacijos, pabėgėliai ar asmenys dabar gyvenantis Pietų Korejoje yra mums pateikę daug vertingos informacijos apie e, tai, kaip informacija yra ribojama Šiaurės Korejoje. Kita e, tobulintinas rytis yra pabėgėlių iš Šiaurės Korejos sąlygų gerinimas. E, šiek tiek jų yra įsikūrę JAV, daugiausia Pietų Korejoje. Taigi dirbame su Pietų Korejos nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, gerindami pabėgėlių situaciją. E, viena iš neraminančių sričių yra asmenų, kurie pabėga iš Šiaurės Korejos, bet yra sulaikomi prie Kinijos sienos padėtis. Čia Kinijos vyriausybės pozicija yra ne visada mums palanki. Nekarta kvietėme uh, E, Kinijos vyriausybę laikytis įsipareigojimų prisimtų pagal 51 metų pabėgėlių konvenciją ir 67 konvencijos protokolą. Dirbame su Pietų Koreja, Japonija, ypač bandant padėti šių valstybių piliečiams, kurie yra sulaikomi e, Šiaurės Korejoje. Vienas iš akcentuotinų aspektų yra JAV vyriausybės įsipareigojimas siekti pažangos e, žmogaus teisų e, srityje sekretorė Clinton e, pristatydama žmogaus teisų ataskaitą yra pasakiusi, kad mūsų įsipareigojimas ginti žmogaus teisės su pirma yra padiktuotas mūsų tikėjimo, mūsų moralinių vertybių ir įsitikinimo, kad Amerika turėtų būti šių idealų gynėjo pavyzdys. Mes turime suprasti, kad tai prisidės prie mūsų visų saugumo, gerovės ir pažangos. Ačiū ponė pirmininkė už galimybę pasisakyti ir tikiuosi, kad ir toliau taip pat sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū. Much, Ačiū ambasadoriu Kingai, tikiuosi, kad mes taip pat turėsime progos ir toliau su jumis rytoj ryte aptarti šį klausimą, nes numatytas neoficialus apsikeitimas nuomonėmis. Turiu paminėti, kad su pakomitečio delegacija susitiko su specialiuoju pranešėju e, Šiaurės Korejos klausimais Ženevoje prieš keletą savaičių. Taigi mes e, taip pat buvome tiesiogiai informuoti. Tiesiogiai iš jo. Dabar norėčiau pakviesti poną Šin pasisakyti ir išklausysime jo liudijimo apie jo patirtį Jis kalbės savo kalbą, o mes klausysimės vertimo. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šį labai svarbų susitikimą. Šiaurės Pyongyang e, provincijoje gimiau 1982 metais vienoje iš politinių stovyklų, ten gyvenau iki 2005 metų, po to pabėgau, dabar gyvenu Pietų Korejoje. Dabar Hanna Song sėdi šalia manęs. Aš su ją dirbu, kad pagerintume žmogaus teisų situaciją Korejoje. Dabar norėčiau papasakoti daugiau apie politinės stovyklas Šiaurės Korejoje. Ir yra tos politinės stovyklos, kuriuose gyvena žmonės, nuveikia prieš vyriausybę nuveiktų darbų, prenginio gilą ir aš gyvenau 14 stovykloje, kuri buvo atidaryta pirmiausia 70-ame dešimtmetyje. Kiek suprantu, mano tėvai buvo suimti ir 65 metais į tą stovyklą atgabenti. Kai, kai kurie iš sulaikytųjų stovyklose gerai pasirodo, tada egzistuoja tokia sistema, pagal kurią šie žmonės rekomenduojami uh, kad, galima, kad, kad suteiktų jiem teisę mm, susituokti ir mano vyresnysis brolis taip pat gavo tokią teisę. E, e, šiaip jau politiniuose kalėjimuose neturite tapatybės, nėra jokio tapatybės dokumento. Uh, Ir ten turėtumėte gyventi, kol numirsite. Netgi vaikai gimę tose stovyklose negauna jokio tapatybės dokumento. Jau pats faktas, kad jie gimė, yra neigiamas. Kai sulaukėte šešių metų, pradedate eiti į mokyklą, bet Šiaurės Korejos politinėse kalėjimo stovyklose vaikai mokomi tik šiek tiek gramatikos, šiek tiek rašymo ir labai daug mokomi apie tai, kaip reikia dirbti, apie darbą. Mes neturime jokios žodžio laisvės, judėjimo laisvės, neturime net teisės valgyti. Nuo gimimo iki mirties esame priversti e, likti ir gyventi toje stovykloje ir valgyti tą maistą, kurį mums duoda stovyklos prižiūrėtojai. Į kitą maistą neturime teisės. Jei pasakysite vieną netinkamą žodį, kur, ar, kuris bus suprastas kaip nukreiptas prieš valstybę, būsite viešai uh, sušaudytas. Jei pasielgsite tam tikrų būdų negerai, tai tada būsite nubaustas Jeigu netliksite viso jums paskirto darbo, tuomet vėl būsite nubaustas, e, priverstas badauti. E, į prižiūrėtojus kreipiamasi ponė arba mokytojų. Stovykloje turime juos labai pagarbiai kreiptis. Jeigu prižiūrėtojas eina per gatvę, tuomet visi turi nusilenkti 90 laipsnių kampu ir sustoti vienoje gatvės pusėje ir negalima pažvelgti jiems į akis. stovyklos kaliniai. Kaip sakiau, yra sulaikyti ir ten privalo gyventi, tačiau taip pat yra ir žmonių, kurie ten jau yra gimę, kaip sakiau. Turime ten visi gyventi kartu iki pat mirties. Ir mums teikiamas e, švietimas, sugnimas yra štai koks. Prižiūrėtojai mums sako, kad e, čia gimiai, čia gyveni todėl kad tavo tėvai nusidėjo, kad nusikalto ir todėl turi atidirbti savo skolą. Tokį, tokį išsilavinimą mes gauname tose stovyklose. Taigi aš su savo kolegomis ir daug stovyklos kalinių laiko savaime suprantamu, kad mūsų tėvai ir seneliai nusidėjo valstybė ir todėl jie privalo visi gyventi tose stovyklose. Uh, Kodėl reikia gyventi tose stovyklose iki pat mirties? Šių klausimų mums niekada nekyla. Tiesiog mes net nebejojame tuo, todėl kad mums yra įskiepijamas e, toks mokymas. E, kalėjimų stovyklose labai daug veiklos e, neleidžiama vykdyti. Taip pat įdėkta sistema, kuria, kuri leidžia sekti kalinius. Pavyzdžiui, net, net vienoje e, šeimoje tėvai seka vieni kitus, tėv, vaikai seka taip pat vieni kitus ir tėvus, ir kolegos seka vieni kitus. Uh, vienoje šeimoje, jeigu tėvas padaro kažką netinkamą, o sunus apie tai nepraneša e, valdžiai, tuomet nubaudžiama visa šeima. tose stovyklose vyksta labai daug kas. Reikia priverstinai dirbti įvairiausius darbus kasyklose ir kitose vietose. Taip pat stovyklas, darbo vietas juose e, elektrinė vėla, kad kaliniai nepabėgtų. Mm, prižiūrėtojai labai e, aktyviai mus seka, labai e, platiai sekimo sistema įdėkta. Mes keliamės ketvirtą ryto, einame gulti vienuoliktą vakaro. Visą dieną mes dirbame. Nuo vienuoliktos valandos yra komendanto valanda, niekam negalima išeiti. Jei būsite pagautas vaikšnėjantis laukia, gali, jūs gali nušauti ir niekas to net nesužinos. Jei įvyksta nelaimingas atsitikimas ar susižeidžiate stovykloje, uh, nėra vietos, kur galima būtų gydyti tuos sužeidimus. Yra klinika tam tikra, tačiau Į ją galima vykti tik e, prižiūrėtojų leidus. Ten galima likti kelias valandas ar vieną dieną, bet tai nėra tikra ligoninė. Nes je, net jeigu ir sergate ar susižeidžiate, uh, Mm, jums neleidžiama gulėti lovoje, reikia vis tiek vykti į darbą, net sergant. O jie senas žmogus yra ir per silpnas dirbti. Yra tam tikra skirta teritorija, kur, gali, kur dirba tokie pagyvenę žmonės. Jie vis tiek turi dirbti, nepaisant jų amžiaus. Aš gimiau 82 metais lapkričio 19 dieną ir pabėgau 2005 sausį. Mane e, pabėgti motivavo tai, kad prieš, mėne, prieš šešis mėnesius iki man pabėgant uh, susitikau su žmogumi, kuris bandė pabėgti ir buvo sugautas ir jis man papasakojo savo patirtį. Aš buvau gyven, jau gyvenau toje stovykloje apie 24 metus. Nežinau, ką jūs apie tai pagalvotumėte, bet vaikai, kurie gimsta jau stovyklose, nežino, kas yra Kim Il-sung, Kim Il-jongas, mes nežinome tų žmonių tapatybės, nenutuokiame nei kas jie yra, kadangi ideologinis lavinimas, kuris e, yra teikiamas e, Šiaurės korejiečiams e, stovyklų vaikams neteikiamas. Mes mokomi tik šiek tiek rašyti ir skaityti, o visa kita yra susijęs su darbu. Taigi, kai susitikau tą bandžiusi pabėgti žmogų, jis man papasakojo apie visuomenę, apie tai, kas yra už tų elektrinių vėlų tvorų. Aš sužinojau daugiau apie pasaulį. Jis bandė pabėgti dėl to, kad buvo labai alkanas, jis tiesiog neturėjo ką valgyti, todėl privalėjo bėgti. Jis man pasakojo, kad visuomenėje laisvėje galėjo bent jau pavalgyti. Įdomiausi pasakojimai stovykloje yra visą laiką apie maistą. Taigi tas žmogus man pasakojo apie visokį maistą, kurio galima gauti išėjus iš stovyklos. Ir todėl aš taip pat norėjau pabėgti, norėjau išsilaisvinti iš tos stovyklos ir prisivalgyti vieną kartą, norėjau valgyti ryžių ir kitokio gero maisto. Žinojau, kad mane gali nužudyti, jei pagaus, bet vis tiek norėjau pabėgti ir, ir todėl ir pabėgau. Uh, Gailiuosi, kad neturiu daugiau laiko Jums papasakoti apie savo patirtis, bet noriu paminėti dar štai ką. Prieš kelias dienas, ir tai buvo išspausdinta Šiaurės Korejos laikraštyje, buvo išspausdintas straipsnis apie pabėgėlį. Ir dabar perskaitysiu kelias eilutes. Neseniai pastebėtas prieš Šiaurės Koreją nukreiptas judėjimas, kurį vykdė pabėgėliai. Jie su, šiaurė, su Pietų Koreja e, vykdė samokslą, siuntė įvairiausias skrajutes, kad galėtų tai panaudoti politiniams savo tikslams. Ir dar vieną eilutę perskaitysiu. Šiaurės Korejos pabėgėliai įvykdo baisiausius nusikaltimus, jie išduoda savo šeimas, vaikus ir brolius, jie yra šiukšlės. Noriu aiškiai pasakyti, Šiaurės Korejos pabėgėliai nėra e, žmonijos padugnės. Mes norime pabėgti, kadangi badaujame ir ilgimės laisvės ir visai nesame tai, kai tokie, kokius mus nori pavaizduoti um, Šiaurės Korejos režimas. Ačiū. Ačiū, ponė Šin. Mes žavimės jūsų drąsa ir jūsų papasakota patirtimi apie tas koncentracijos stovyklas, apie kurias mes žinome mažai, kalbame mažai informacijos, mes jums reiškiame pagarbą ir dėkojame už tai, kad esate čia su mumis. Dabar norėčiau paprašyti ponios Song tarti žodį, stovaujančios Liberty North Korea. Atsiprašau, prieš duodami žodį nevyriausybinėm organizacijom, pirmiausia paprašysime pono Brams iš Relex generalinio direktorato tarti žodį, Europos komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte mus dalyvauti šiame posėdėje ir tarti žodį. Padėkoju už tai, kad surengėte šitą ypatingą svarstymą. Šiaurės Korejos padėtis yra tikrai labai svarbus klausimas. Žinome, kad ten žmogaus e, teisės, socialinės ir kultūrinės teisės yra pažydžiamos pastoviai. Skaitome e, apie sulaikimus, apie e, koncentracijos stovyklas, priverstinį darbą ir kitus teisės pažinimus. Taip pat žinome, kad Šiaurės Koreja yra viena iš labiausiai žmogus teisės pažinčių šalių ir labai sunku gauti informaciją apie padėtį tą šalyje, tą, toje šalyje. Ta šalis yra ypatingai kontroliuojama ir informacija apie padėtį tik tai 10-metyje pradėjo mus pasiekti, kai pradėjo kaip paspylė pabėgėliai iš, iš Šiaurės Korejos ir dabar irgi daugiausiai iš pabėgėlių gaunam informaciją, šiaip informacijos gauti yra labai sunku. Būtent todėl tokie liūdijimai, kaip šitas, kurį ką tik tai iš, išklausėme, yra labai svarbus. Taip pat Šiaurės Koreja atsisako e, bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė žmogaus teisų klausimais. Jie ir toliau mano, kad tarptautinės bendruomenės kišimasis į žmogaus teisės yra kišimasis į jų e, vidinius klausimus, vidinę politiką. Prieš dešimtmetį atrodė, kad ES gali e, padaryti tam tikrą pokytį šioje šalyje. Buvo pradėtas politinis dialogas su Šiaurės Koreja 29 metais. E, ES priėmė e, atitinkamus dokumentus. E, Tai buvo atsakas į Šiaurės Korejos e, požiūrį į tai, kas, į, į tai, kas buvo primta e, Pietų Korejoje. Ir buvo surenkti e, Europos Sąjungos e, trejato e, vizitai ir pokalbiai apie žmogaus teisės. Buvo, e, tikslas buvo padėti Šiaurės Korejai atsiverti. Buvo surinkti keli susitikimai, buvo kalbama labai svarbiais klausimais apie ketvirtąją e, Junktinių tautų konvenciją, kuri buvo ratifikuota apie religijos laisvę, apie padėtį kalėjimuose, apie neteisėtą e, sienos kirtimą, apie kankinimus Tačiau dialogas buvo nutrauktas 2004 metais po to, kai ES pirmą kartą sėkmingai pateikė rezoliucijos projektą e, dėl e, žmogaus teisų e, padėtie Šiaurės Korejoje jungtinių tautų rėmose. Tai šis nutrūkęs dialogas buvo tikrai labai dėlė nesėkmė. Nes kol vyko dialogas, abi pusės reiškia norą dirbti kartu ir gerinti žmogaus teisų padėti. Tai taip pat buvo labai svarbi žinia pasiusta tarptautiniai bendruomeniai. Tačiau nuo to laiko Šiaurės Koreja atsisako e, iš naujo pradėti dvišalį dialogą su Europos Sąjunga. Ir galbūt dialogas galėtų būti atnaujintas, bet ne jungtinių tautų e, gairės e, rėmuose. Europos Sąjunga 2005 metais sėkmingai ėmėsi iniciatyvos, kad būtų priimta bendroji jungtinių tautų e, tar, žmogus teisų tarybos e, rezoliuciją. Ir šitos rezoliucijos priimamos kiekvienais metais su vis didesnė dauguma. 99 šalis balsavo šią rezoliuciją 2009 metais. Net E, šitos rezoliucijos nėra vienintelis pavyzdys, kaip ES e, skatina Šiaurės Koreją e, žengti teisingą kryptimį, gerina žmogus teisų padėtį. ES visada palaikė ypatingojo pranešėjo, jungtinių tautų pranešėjo mandatą ir taip pat prisidėjo prie to, kad 2010 metais kova šis mandatas būtų pratestas. ES taip pat ėmėsi iniciatyvos priimant rezoliuciją, kuri buvo patvirtinta kovo mėnesį taip pat. Europos Sąjunga kiekviena e, proga stengiasi e, pabrėžti e, poreikį, kad pranešėjas, visus pranešėjas, visus paskirtės turėtų E, kuodesnį prieigą prie, m, mm, e, prie informacijos to šaly, šitoje šalyje. Kitas svarbus klausimas yra pabėgėliai, kurie bėga į Kiniją. Tie, kurie būna repatrijuoti, būna labai e, žiauriai baudžiami reikia e, užtikrinti, kad šalis e, laikytųsi įsipareigojimų pagal 51 metų konvenciją ir 67 metų protokolą dėl pabėgėlių. Europos Sąjunga e, dažnai kalba apie Šiaurės Korejos pabėgėlius su e, Kinija nors rezultatų sulaukiama nedaug. E, gruodį ES valstybės aktyviai dalyvavo, kalbant apie Šiaurės Koreją, e, rengiant e, bendrąją apžvalgą padėties šioje šalyje. Žinoma, tokia, toks dokumentas, tokia apž, apžvalga yra labai sveikintina, nors ir nepakankama. Taigi, kirma pirmininkė, noriu pabrėžti, kad ES aktyviai stengiasi pagerinti e, žmogaus teisų e, padėtį Šiaurės Korejoje ir tarptautiniuose forumuose ir ties, mesdama tiesioginį dialogą. Ačiū. Ačiū, ponė Brams. Labai džiugu girdėti, kad Europos komisija, Europos Sąjunga. E, tiesiogiai dirba stengdamas pagerinti padėtį Šiaurės Korejoje. Dabar norėčiau perduoti žodį e, nevyriausybinio organizacijos atstovams. Pirmiausia, Hanna Song iš Liberty in North Korea organizacijos. Šita organizacija e, įsikūrusi ne Šiaurės Korejoje, o Kalifornijoje. Taigi pirmiausiai duodu žodį poniai Song. Ačiū. Committee. Norėčiau padėkoti už šią garbę ir unikalią galimybę išklausyti pono Šin patirties. 2008 metais Pagal pasaulio maisto programą nustatyta, kad 87 milijonams Šiaurės Korejos gyventojų e, trūksta maisto, o pusė e, jų badauja, atsiprašau, vienas trešdalis badauja. Situacija nuolatos prastėja, o, o pati e, Šiaurės Korejos gyventojų padėtis yra labai bloga. Nors iš išorės Šiaurės Koreja atrodo stabili, tačiau viduje ją krečia įvairios sankcijos, ypatingai prasta politinė situacija, dėl ko gali pasireikšti vairūs nestabilumo rezultatai milijonų e, Šiaurės Korejos gyventojų padėtis suprastėjo dėl e, donorų pagalbos mažinimo. Taip pat e, dabartinė ypatingai prasta valiutos E, nuvertimo situacija, taip pat maisto trūkumas situacija dar labiau prastina, dėl ko gali būti neprognozuojamo poveikio tarptautiniam saugumui. O drastiškos vyriausybės priemonės, tokios kaip rinkų e, apribojimas ar valiutos nuvertinimas, gali privesti prie to, kad vis daugiau šiaurės korejiečių bandys išvykti iš šalies, bus dar daugiau e, įvairių sąlygų sankcijų. Taigi šiuo kritiniu atveju e, labai svarbu padėti e, Šiaurės Korejos žmonėms, kurių e, vyriausybė negerbė jų žmogaus teisų. Gyventojai bijo represijų, nes dažnai visa šeima yra apkaltinama politiniais ar kitais nusikaltimais ir uždaroma į kalėjimus, kalėjimų stovyklas, e, kur yra baudžiami, e, verčiami e, dirbti įvairiais būdais, kankinami, badauja, jiems nesuteikiama medicinė priežiūra, kyla daug lygų grėsmių. Tokiuose stovyklose yra turbūt apie 200 tūkstančių gyventojų, tačiau iki 400 e, tūkstančių, iki vieno, nuo 400 tūkstančių iki 1 milijono gyventojų yra tiesiog niekur neregistruoti, manoma, kad jie yra dingę. E, pagrindinių teisų nebuvimas režimui leidžia kontroliuoti pateikiamą informaciją gyventojams, netgi tam tikros e, už laisvės kovojančios asociacijos nieko negali padaryti. Kai kurie pabėgėliai slepiasi Kinijoje, e, jų skaičius galbūt yra 500, 50 ar 300 tūkstančių. Daug e, tokių pabėgėlių yra moteris, kurios buvo priverstos ištekėti. Uh, už e, tam tikrų asmenų per prievartą. Kartais dėl tam tikrų trukdžių Kinijoje e, šie asmenys užtrunka ten, o juos sugavus ir e, po teismo proceso jie išsiunčiami atgal į Šiaurės Koreją. Tokiu būdu e, dažnai vaikai lieka Kinijoje, o motinoms tenka pabėgti bijant, iš Kinijos, bijantis persiuntimo į Šiaurės Koreją atgal. E, Šiaurės Koreja dažnai nebepriima e, pabėgėlių, kurie yra sugauti Kinijoje, o Kinija taip pat nenori jiems suteikti e, teisės išvietimą sveikatos apsaugą ir taip toliau. Taigi dažnai tokie asmenys patenka į visuomenės užribį. Žmogaus teisų padėtis yra labai sudėtinga ir reikalaujanti netidėliotinų veiksmų. Reikia tarptautinio bendradarbiavimo ir įvairių suinteresuotųjų šalių veiksmų koordinavimo. Aš norėčiau pateikti keletą rekomendacijų Europos parlamentui. Jūs turėtumėte vaidinti labai išskirtinį vaidmenį skatinant Korejos liaudės demokratinę respubliką laikyti savo įsipareigojimą įsipareigojimu dalyvauti žmogaus e, teisų dialogė, gerbti pagrindinę žmogaus teisės ir laisvės. E, taip pat per jungtinių tautų vystimo programą reikėtų uh, ne, uh, bandyti užtikrinti, kad Šiaurės Korejai teikiama pagalba būtų visapusiškai panaudojama, kad ji patektų ir į stovyklas kad maistas būtų platinamas visiems vienodai. Ir paskutinė e, pastaba po krizės Haityje. E, galbūt bus lengviau dabar koordinuoti veiksmus įvairiomis pagalbos organizacijomis ir daugiau nuveikti Šiaurės Korejos viduje. Pripažįstame, kad sprendžiant šį sudėtingą klausimą ES vaidmuo yra ypatingai svarbus ir čia reikėtų bendradarbiavimo su Šiaurės Korejos žmonėmis. Ačiū. Ačiū labai, ponė Song, už jūsų pranešimą ir pasiūlymus, kuriuos galėsime aptarti. Dabar norėčiau žodį suteikti poniai Tina Lambert iš Christian Solidarity Worldwide. Ačiū pirmininkė už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti šiandienos posėdėje e, kartu su tokiais garbiais e, svečiais. Ačiū už jūsų komiteto skiriamą dėmesį šiems svarbiems Šiaurės Korejos klausimams. Noriu išreikšti pagarbą ponui Šin už jo drąsą ir už tai, kad papasakojo mums savo istoriją. Norėčiau pradėti nuo citatos apibūdinančios Šiaurės Koreją. Galbūt jums bus sunku ją suprasti, bet visi piliečiai turi e, e, žodžio ir nuomonės laisvę, susirinkimo laisvę ir religinę laisvę. Taip sako, sakoma Šiaurės Korejos misijoje mm, e, jungtinėse tautose. kai jie norėjo pabrėžti savo žmogaus teisų principus. Toks pareiškimas yra labai toli nuo realybės, kurią kati, apie kurią ką tik girdėjome. Ir tai, ką oficialiai sako Šiaurės Korejos pareigūnai, visiškai netitinka to, ką kalba pabėgę iš šios šalies žmonės. Šiaurės Koreja, kaip Junktinės karalystės specialus pranešėjas sakė, yra ta vieta, kur žmogaus teisų situacija yra siaubinga. Nebejojama, kad mes susidurėme su didžiausiai žmogaus teisų pažeidinėtojais pasaulyje. Prieš keletą metų parengėme pranešimą, kuris vadinosi Šiaurės Koreja Uh, North Korea face a case to answer a call to act. Ten kalbama apie tos nusikaltimus, kurie daromi Šiaurės Korejoje, būtent žudimai, naikinimai, vergovė, priverstinis darbas, priverstinis uh, perkelimas žmonių, uh, savavališkas įkalinimas, persekiojimas, kankinimai, dingimai ir kita nežmoniška veikla. Pranešime taip pat e, sakoma, kad yra įrodymų, genocido įrodymų prieš religinės grupės, ypač prieš krikščionius 6 ir 7 dešimtmetyje. Griežta režimo hierarchija e, nurodo, kad Kim Jong-ilas ir kiti aukščiausi pareigūnai yra tiesiogiai atsakingi už tuos nusikaltimus. Tai yra režimas, kuriam žmogaus teisės reiškia elito apsaugą Ir šioje tautoje yra 50 poklasių. Tai yra režimas, kuris tik praėjusiais metais įtraukė žodžius žmogaus teisės į savo konstituciją, bet viešai pripažįsta, kad vykdo viešus, viešus, viešas bau, mirties bausmes už tam tikrus nusikaltimus. Kai kurie tie nusikaltimai yra ekonominio pobūdžio vykdomi žmonių, kurie tiesiog siekia siekia užtikrinti savo pagrindinių poreikių patenkinimą. Šio brutalaus režimo pagrindinis, pagrindinis žiaurumas matomas tose stovyklose, apie kurias kalbėjo ponas Šin. Ten maždaug 2000, 200 tūkstančių žmonių yra. Kai kurie iš jų tiesiog dėl to, kad priklauso tam tikrai šeimos kartai. Iki trijų kartų šeimos gali būti baudžiama už tai, kad vienas šeimos narys kažką netinkamo padarė. Prieš bausmę žmonės kenčia įvairius kankinimus ir labai blogas sąlygas, kuriomis yra laikomi. Po to siunčiami į tuos gulagus, kaip jie vadinami. Ir dažnai tokios stovyklos laikomos e, de facto mirties bausme. Vaikai gimsta tose stovyklose, tačiau šios stovyklos apibūdinamos mirtimi. Ten žmonės priverstinai dirba, brutaliai yra baudžiami ir labai nežmoniškomis sąlygomis laikomi. Pone Ly, kuri pasisakė čia lapkričio mėnesį, sakė, kad 40-50 žmonių miršta per dieną stovyklose, o gyvenimo numatoma trukmė yra vieneri ar dviejai metai. Prieš tai, kol buvo sulaikyta už krikščionišką veiklą, ji žinojo apie tas stovyklas tik tiek, kad ten nuvykus gyva, gyvam jau nebepavyks ištrūkti. Tačiau jai pasisekė, ji ištrūko iš tos stovyklos gyva. Uh, Kitas pabėgėlis Guangyun Jung taip pat kalbėjo šiame parlamente apie savo patirtį, kai saugumo tarnybos jį devynis mėnesius kankino, per tą laiką jis per pusę su, su, su blogo ir visi jo dantis buvo išmušti jis buvo suimtas ir kankinamas vien tik todėl, kad susitiko su kažko Seule. Taip pat jam buvo primesta visai lė kitų nusikaltimų, pavyzdžiui, netikrų gandų skleidimas. Arba buvo nubaustas žmogus, kuris į savo cigaretę susisuko iš papirėlio, ant kurio buvo pavaizduotas Kim Jong-ilas. Buvo pasakyta, kad daug kas sakoma, bet nieko nedaroma. Ir specialusis pranešėjas taip pat iškėlė klausimą, kodėl tie, kurie yra atsakingi už tos nusikaltimus, tiek ilgai nėra baudžiami. Ir po to pateikiamos įvairios tarptautiniai bendruomeniai prieinamos alternatyvos. Ir dabar apie jas norėčiau pakalbėti. Specialusis pranešėjas jau taip jau paminėjo, kokios yra tos alternatyvos. Taip pat e, paminėjo ilgametės rekomendacijas, kad reikėtų jungtinėse tautose įsteigti komitetą, kuris nagrinėtų Šiaurės Korejos nusikaltimus. Kaip kad buvo, pavyzdžiui, padaryta Kodivuo, Dramblio kaulo kranto atveju arba Darfūro atveju. Aišku, tam reikėtų, kad saugumo tarybos šalis įtrauktų šį klausimą į savo darbo tvarkę ir pasiekus susitarimą, e, tokios tyrimų komisijos įsteigimas e, būtų tinkamas žingsnis siekiant užbaigti tuos pažeidimus, e, nubausti, patraukti atsakomybę nusikaltelius ir užbaigti to režimo viešpadavimą. Kadangi Šiaurės Korejos Respublika nepriklauso Romos statutui, e, reikėtų pradėti tyrimus savo iniciatyvą, bet tai yra įmanoma pagal 15 straipsnį. Jau išklausėme e, režimo aukų liudijimų, tačiau jeigu Europos parlamentas e, pateiktų savo įrodymus, išnagrinėjęs e, nusikaltimus prieš žmogiškumą Šiaurės Korejoje, tai visas šis procesas taptų dar svaresnis. Taip pat ragino ES dar padidinti dialogo galimybės, kad be saugumo klausimų būtų aptariami ir žmogaus teisų klausimai. Žmogaus teisės taip pat turi atsispindėti ES bendrojoje pozicijoje, kuri dabar kalba tik apie e, jūrinius klausimus ir nekalba apie žmogaus teisės. Tai prieštarauja nuolatiniams ES pasisakymams jungtinėse tautose apie žmogaus teisės. Taip pat labai svarbu, kad būtų pasiektas skaidrumas, e, kalbant apie ES ir kitų organizacijų teikiamą maisto pagalbą. Taip pat labai svarbu, kad būtų išlaikytas spaudimas Kinijai Tai, manau, turėtų vykti ES ir Kinijos dialogo rėmose, kad būtų padidinta pabėgėlių iš Šiaurės Korejos apsauga pagal pabėgėlių konvenciją. Junktinių tautų specialusis pranešėjas savo galutinėme pranešime sako, kad Tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu reikia imtis konstruktyvių ir apčiuopiamų veiksmų, kurie remiasi tarptautiniais standartais. Jis sako, kad būtent tarptautinė bendruomenė turėtų suteikti vilties ir, viltį ir apsaugą tiems žmonėms. Jam pritarė Liminas Bokas, kitas pabėgėlis, kuris sako, kad jūsų pasisakymas šiandien tikrai padės išgelbėti daugelio aukų gyvybę rytoj. Taigi esame pagerbti, galėdami prisijungti prie tų, kurie kenčia Šiaurės Korejoje, tačiau taip pat turime prisimti savo atsakomybę. Ir tikiuosi, kad tikrai galėsime dabar pradėti vykdyti tuos konstruktyvius veiksmus, kurie galėtų išgelbėti daugelio Šiaurės Korejiečių gyvybę. Ačiū. Much, Ačiū, ponia Lambert. Kaip ir kiti jūsų kolegos pateikėte jūs mums labai daug konkrečių pasiūlymų, kuriuos reikėtų apsvarstyti per ateinančią, ateinantį pusvalandį ar 40 minučių. Taigi, išgirdome kokie nusikaltimai vykdomi toje šalyje. Girdėjome, kad apie 200 tūkstančių žmonių dabar laikoma e, stovyklose, iki milijono žmonių galėjo būti žuvę tose stovyklose. Taip pat ir girdėjome, kokie nusikaltimai yra vykdomi. Šiaurės Koreja ir žinoma, kad tai yra esminių pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. Taigi norėčiau pradėti diskusiją ir kviečiu taip pat ir mūsų svečius ir atsakyti klausimus ir, ir, ir dar papildyti savo pasisakymą. Pone Simke, e, pona Simke prašė žodžio, prašom žodis jums. Jeigu galima, norėčiau paprašyti pirmininkės šiek tiek daugiau laiko savo pasisakymui. Aš tris kartus lankiausi Šiaurės Korejoje per pastarosius 15 metų. Du, dvi savaitės praleidau kiekvieną kartą ir galiu pasakyti, kad aš esu vienas iš nedaugelio, kuris yra apsilankęs šioje šalyje ir nemažai laiko yra praleidęs. E, ten jungtinių tautų zonoje dirba ES taikos palaikymo pajėgos ir Lenkija yra nusintus 4000 e, karių iš viso buvo nusiusta iš Lenkijos ir aš tenai dalyvavau kaip tos misijos dalyvis ir 10-metyje taip pat irgi su e, Lenkijos ambasadoriumi tenai dalyvau. Už 20-ąjį metį tris kartus e, važiavau į Šiaurės Koreją. Bėda yra ta, kad šalis sąmoningai bando save izoliuoti. Jų politika Prieš trejus metus buvo ten tik tai 17 e, atstovybių sostinėje ir tai šešios atstovybės buvo, e, buvo ES valstybių narių. Tai buvo prieš trejus metus. Diplomatų darbas yra ypatingai sudėtingas Šiaurės Korejoje. Žinoma, jie turi diplomatinį statusą. Tačiau e, visas aptarnaujantis personalas yra samdomas iš korejiečių firmų įmonių. E, taigi, Lenkijos ambasadoje dirba šeši Lenkai ir keturiolika korejiečių. Ir jie, tai visi 14 korejiečių yra iš Šiaurės Korejos e, slaptųjų tarnybų. Taigi e, diplomatai negali tiesiogiai pasikalbėti su paprastu žmogumi iš tos šalies. Aš e, šešias savaitės tam praleidau, bet nie karto nepasikalbėjau su paprastu korejiečiu. Visada kažkas, kažkas juos lydėdavo. Taigi, pamastymui. Pirmiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Prieš trejus metus tik tai šešios, e, tai yra Suomijos, Lenkijos, e, dar kelių šalių ambasados buvo Šiaurės Korejoje. Bet e, galbūt galėtumėm pagalvoti apie ES misijos atstovybės atidarimą Šiaurės Korejos sostinėje. Nemanau, kad Šiaurės korejiečiai norėtų daugiau atskirų valstybių ambasadorių jų, ša, jų šalyje, nes taip atsirastų didesnis kontaktas su išoriniu pasauliu. Taigi galbūt tokia jungtinė atstovybė būtų geras būdas e, išspręsti šitą klausimą. Ir tikrai Šiaurės Koreja būtų būtent ta vieta, kur labai prasminga būtų steigti ES atstovybę. Antra, Šiaurės Korejoje yra labai didelis, didelis smegenų plovimas. Jau nuo pat mažumės pradedama vaikam aiškinti apie didįjį vadovą ir viskas, ką, kas, kas, kas gaunama, yra gaunama iš to didžiojo valdovo ir vadovo ir, ir, ir viskas. Ir jie yra taip auklėjami. Manau, kad per keletą kartų po tokio smegenų plovimo bus labai sudėtinga uh, žmonės žmonėms prisitaikyti prie normalaus gyvenimo. Ir tam tikru e, laiku e, tarptautinė bendruomenė turės su to susidoroti, nes režimas anksčiau ar vėliau e, sužlugs. Ir tuomet turėsime visuomenę, kuri per jau tris kartas buvo, buvo, buvo taip informuojama, taip auklėjama. E, buvusioje rytų Vokietijoje viskas buvo daug paprasčiau, nes šeimos dviejų Vokietijų susisiekdavo, jie nebuvo taip, taip, taip izoliuoti. O e, Šiaurės Korejos padėtis tiesiog yra beprecedentinė. Ten yra visiškas skurdas ir visiška izolacija nuo viso likusio pasaulio. Nepaisant to, manau, kad šiek tiek pokyčių jau galima pastebėti. Tiek, kiek aš turėjau kontaktų su ambasadoriumi, kitais diplomatais galime jau pastebėti pirmuosius rinkos ekonomikos požymius. Tarkim, maži restoranai kūrėsi, labai smulkius, smulkios priekybos įmonės kūrėsi. Taip pat matome, kad ir autoritarnėje sistemoje jau tam tikrų nesutarimų kyla čia užsiminėte apie valiutą, yra tam tikrų pastangų kai ką pakeisti ir kai tai nepavyksta, tuomet inicijatoriai yra pašalinami iš sistemos. Žinoma, didysis vadovas dabar. E, dabar atvirtai laikosi. Taigi reikia ieškoti sprendimų ir galbūt bendra ES atstovybė būtų sprendimas. Manau, kad įvairios jėgos turėtų dirbti kartu, kad galėtų e, kai ką nuveikti. Žinoma, Kinija, nes tai yra labai svarbi šalis, e, Rusija taip pat, nes jie turi įtakos ypač karinę prasme, tada žinoma Japonija kuri skiria humanitarinę pagalbą. Taip pat JAV, žinoma, tai yra pagrindinis e, Šiaurės Korejos priešas, bet vis tiek. Ir ES. Tačiau, kad ir ką darytume, ne, netu, nereikėtų e, dirbti atskirai, individualiai. Visos šitos šalis turėtų dirbti kartu. Šiaurės Korejos politika yra e, savarankiškumo, savęs išlaikymo politika. Jie nori visiškai save išlaikyti ir e, tik tai tada, kai kyla, e, kyla stichinė nelaimė, jie šaukėsi tarptautinės bendruomenės pagalbos, kaip pavyzdžiui Maras prieš keletą metų. Ir ta, e, pagalba yra skiriama valstybių, vyriausybių vyriausybėms. Tai manyčiau, kad skiriant humanitarinę pagalbą reikėtų prižiūrėti, kas ir kur yra išdalinama, ar ta pagalba tikrai pasiekia tuos, kuriems ji skirta. Uh, Anksčiau ar vėliau šitas režimas sužlugs ir reikia galvoti apie tai, kas tada atsitiks, nes kitaip turėsime labai rimtų problemų. Ačiū. Ačiū. Pone Zemke, už tai, kad jūs irgi paliudijote pats matęs apie Šiaurės Koreją. Labai svarbu suprasti, kad e, Šiaurės Korejos e, padėtis yra visiškai kitokia jūs palyginote su rytų Vokietija. Rytų Vokietijoje visgi buvo ta visuomenė turinti tam tikrus ryšius, o Šiaurės Korejoje visiškai kitokia padėtis. Taigi norėčiau pakviesti kolegas komentuoti pono Zemkės pasisakymą, galbūt ir iš komisijos išgirsime kokie būtų už ir prieš labiau susivienyti ir dirbti kartu. Jums leidus, ponė Brams. Aš įtraukiu jūs į pasisakančiųjų sąrašą šiek tiek vėliau. Pirmiausiai duosime žodį ponui Hilmer Tukis ir poniai Gomes. Pone Hilmer. Gerbiamoji pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti Korejos e, tarp parlamentinės delegacijos vardu. Norėčiau padėkoti uh, žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad at, pakvietėte čia ir ko, ir Korejos atstovus. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes galvau, kad klausimas prasideda 11 valandą. Turėjau galimybę apsilankyti Šiaurės Korejoje ne taip ilgai, kaip anksčiau kalbėjęs kolega. Prieš keletą metų praleidau septynias dienas. Uh, E, Šiaurės Korejoje ir patyriau labai gilų sukretimą, šoką. Neįsivaizdavau, kad tokių valstybių dar esama. Padėtis buvo tik, e, situacija yra tikrai surrealistinė kalinių valstybėje yra daugiau nei 200 e, tūkstančių, tačiau visa šalis yra kaip labai neturtinga, didžiulė, nuskurdusi stovykla, kalėjimas. E, pati valstybė gyvena iš savo filosofijos, tačiau negali apsirūpinti maistu. Jei reikia pagalbos iš kitų valstybių, energetikos, maisto pavydalu daug žmonių miršta ponas Šin e, labai e, vaizdingai kalbėjo apie tą baisę padėtį kalinių stovyklose. Mes, kaip parlamentarai, turime ieškoti būdų, kaip su tokia padėtimi kovoti. Pone Song kalbėjo apie tai, kad parlamentarai dialogo būdu galėtų aktyviau dalyvauti šiuose procesuose. Galiu pasidžiaugti, kad e, su Šiaurės Korejos e, kolegomis ir Pchenjane, ir uh, Briuselyje kalbėjomės šiais klausimais. E, svarbu susikalbėti, ne tik kalbėti. Pone Lambert kalbėjo apie šiaurės korejiečių informavimą apie jų teisės nes dažnai jiems yra pateikiama neteisinga informacija. Ir jeigu mes tiesiog sėdėsime ir sakysime, kad tai nėra teisinga, dialogo nebus. Reikia jį e, plėtoti, tačiau mūsų partneriai Šiaurės Korejoje labai bijosi, labai atsargiai parenka žodžius, bijo, kad bus apskusti E, taigi reikėtų plėtoti tą dialogą labai apdairiai. O kitas klausimas, ką galėtume padaryti. Parlamentas galbūt galėtų padėti gyvendinti ponos Lambert pasiūlymą. Galėtumėm parengti Europos parlamento pranešimą žmogaus teisų Šiaurės Korejoje klausimu. Uh, Vėlgi, galbūt kai kam atrodys, kad rengėme dar vieną pranešimą e, savaime žinomais klausimais. Tačiau tokiu būdu atliktume tai, kas nuo mūsų priklauso, labai aiškiai išsakytumėm poziciją ir e, tiesiog konstatuotumėm padėti Šiaurės Korejo. Problema ta, kad šalis, mes nežinome, ko šalis nori. Ji tarsi ir nori dalyvauti dialoge, tačiau nežinia kaip nežinia, kaip bandys spręsti žmogaus teisų klausimus, kokiu bundu bandys pabėgti nuo tų įsipareigojimų laikymosi, ar keldama brandolinius klausimus, ar kitus. Taigi baigdamas, ponė pirmininkė, pasakysiu, kad e, norėčiau prisidėti prie ponios Lambert kvietimo e, parlamente parengti pranešimą. Tokiu būdu galėtumėm padidinti spaudimą dabartiniam Šiaurės Korejos režimui. Ačiū. Dėkoju, ponė Helmer, už šį pasiūlymą. Taip, aptarinėsime e, jį ir išvadas teikdami ir po šio klausimo toliau ponas Tukas. Pirmininkė, kolegos, e, gerbiamasis ponė King, ponė Šin, ponas Šin ir ponė Song kalbėjo apie tuos baisius faktus. po to, kai a, baigėsi badas Ukrainoje, šiais laikais kažkur pasaulyje žmonės badauja visai e, neleistinai. Vienas žmogaus teisų aktyvistas iš Kinijos, su, kuri, su, su kuriuo susitikau Prahoje, kalėjo Lauhai ir jis atkreipė dėmesį į tokį reiškinį. Tikrai netoleruotina, kad 21-ame amžiuje žlugus totalitariniams 20-ojo amžiaus režimams, žlugus nacizmui ir e, sovietų režimui pietų ir e, vidurio Europoje. Dabar e, čia šiais laikais mes turime toleruoti tokio pačio totalitarinio diktatoriško režimo egzistavimą. Tai turėtų būti visiems mums perspėjimo signalas. Turėtumėm kovoti su totalitarizmu. Ta kova yra savalaikė ir tokia pat svarbi kaip ir anksčiau. Praeitų metų balandį Europos parlamentas išplatino pareiškimą prieš komunistinę diktatūrą. Mes ir toliau turėtume eiti tą pačią linkmę. Ir didžiuojuosi, jog e, žmogaus teisų pakomitetis Europos parlamente yra e, tikrai įsipareigojęs e, vykdyti tą kovą. Mes turime laikytis vieningo fronto, kad tokie žmogaus teisų pažeidinėjimai Šiaurės Korejoje, Kinijoje nebesikartotų. Turime bendradarbiauti pasaulio lygmenių, kad kuo nors pasiektume. Junktinės Amerikos valstijos yra pagrindinis partneris šioje srityje, ypač kalbant apie kovą su brandolinio ginklo gaminimu Šiaurės Korejoje tai turėtų būti neatsiejama nuo e, kovos e, už žmogaus teisės. Manau, kad geras pasiūlymas parengti pranešimą Europos parlamente. Aš siūlyčiau e, pasiūlyti rezoliuciją plenariniai sesijai. Taip pat reikėtų sudaryti faktų rinkimo misiją, kuri galėtų vykti į Šiaurės Koreją. Pone Song minėjo, kad turime gilinti bendradarbiavimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis įgyvendindami šiuos veiksmus. Na ir galiausia noriu užduoti klausimą ponui Šin. Ar manote, kad kai kuriems Šiaurės Korejos e, žmogaus teisų aktyvistams ir gynėjams kyla ypatinga grėsmė? Ar mes turėtumėm kažką padaryti, kad juos apsaugotume? Ir kitas klausimas apie religiją. Ar iš viso įmanoma išpažinti kokią nors religiją, pavyzdžiui, krikščionybę, ar, ar, ar e, religiją išpažįstantys žmonės yra persokiai? Ačiū. Ačiū, ponas Sukis. Jūs labai teisingai akcentavote suvienytų veiksmų svarbą, minėjote Junktinės Amerikos valstijas kaip svarbų partnerį. O dabar žodis ponė Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 20 metų rezidavau Japonijoje. E, tuomet Japonija sprendė Šiaurės Korejoje pagrobtų Japonijos piliečių problemą. Aš pačioje pradžioje tuo nepatikėjau. Maniau, kad tai yra išgalvota istorija, bet paskui Šiaurės Koreja pati prisipažino tos asmenys pagrobusi, taigi suprantu, kad toje valstybėje tiesiog neįmanoma gyventi. Realybė baisi. Mane visuomet stebina, kaip mes taikstomės su tokia baisa situacija Šiaurės Korejoje, kaip vadinamieji vakarai, kurie turėtų būti žmogaus teisų gynėjai, užmerkia akis. Kaip mes galime nematyti to, kad vykdant, vykstant žudinėms Šiaurės Korejos žmonės e, kenčia didžiausia problema yra tai, kad e, visų diskusijų esmę užgožia brandolinių klausimų sprendimas. Ir tokiu būdu Šiaurės Koreja gali mus šantažuoti. Ir mes e, brandolinių klausimų sprendimą spręsdami brandulinius klausimus aukojame žmogaus teisų padėties sprendimą. Aš manau, kad reikėtų aiškiai konstatuoti, kad žmogaus teisės Šiaurės Korejoje yra pažeidinėjamos. Aišku, turime išsiųsti misiją, kuri galėtų surinkti įrodymų, neturiu nepagristų iliuzijų, tačiau reikia pabandyti. Vis dėlto reikia parengti ir pranešimą Turime jau daug liudytojų parodymų, įvairių pasakojimų, e, ne vien tik tai konkrečių faktų. Taigi mums reikia jų pasiūlymų ir. nors rekomendacijas gali būti sunku gyvendinti, toks veiksmas atneštų naudos. Ir pavyzdžiui, e, aukščiausių šiaurės Korejos pareigūnų perdavimas tarptautiniam uh, baudžiamajam tribunolui būtų labai uh, reikšmingas žingsnis. Manau, kad Šiaurės Korejos problemą reikia padaryti ne tik jos ar Japonijos problema, bet visos Azijos problema. Suvokime, kad uh, čia labai svarbu vaidmenį vaidina Kinija, kuri remia režimą. Nepaisant nuomonių susiskirstimo pačioje Kinijoje ir jos pačios pažangos. E, čia kalbame apie, asmenį, apie atvejį panašų į Birmos, kuomet vėlgi pasaulis samoningai tyli. Kitas esminis klausimas kaip kovoti su izolacija. Izolacija yra režimo ginklas. Mes turime su ją kovoti bet kokiais būdais. Ir šią prasme e, diplomatiniais kanalais, priekybos, e, bendradarbiavimo kanalais mes turėtumėm bandyti tą izolaciją panaikinti. Manau, kad tai e, taip pat taikytina ir Birmai. E, bet kartu ir Šiaurės Korejai mes turėtumėm ieškoti būdų, kaip pasinaudoti demokratijos ir žmogaus teisų instrumentu ir nepaisant visų problemų kovoti su režimu Šiaurės Korejoje ir už jos ribų, kad e, suskaldytume tą izolaciją kurios e, vis dar yra. Nebejotinai kažkada e, ši diktatūra, kaip ir anksčiau klėstėjusio žlugs, tačiau mes negalime to laukti. Kuo greičiau pristėsime prie to žlugimo, tuo bus geriau. Ačiū. Ačiū, ponia Gomes. Kelias savaitės prieš e, Velykinės atostogas mes kalbėjomės su pono Kampo vyriausiojų ICC prokuroru. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorų. Ir jis taip pat minėjo, kad net ir Europos parlamentas turi teisę perduoti savo gautą informaciją jo biurui. Taip pat manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kad sekantis ASEM viršūnių susitikimas vyks šį rudenį čia Belgijoje. Mm. Taigi jūs esate visiškai teisi, kad tai yra visos Azijos klausimas ir Azija turi prisimti atsakomybę, kaip ir turi prisimti atsakomybę už Birmą. Dabar turiu dar du norinčius pasisakyti, ponas Belder ir ponė Rosma. Jei dar kas nors norėtų pasisakyti, prašom uh, paprašyti žodžio pono Belder pasisakymo metu, tada jau užbaigsiu šį sąrašą, po to suteiksiu žodį komisijos atstovui, o po to kreipsiuosi vėl į mūsų svečius, kad jie trumpai išsakytų savo nuomonę apie diskusijas, o po to mes padarysime preliminarės išvadas. Taigi, ponas Belder dabar kalbės. Ačiū, pirmininkė per jūs norėčiau padėkoti, labai šiltais padėkoti pakomitečiui. Esu labai dėkingas, kad surengėte šį specialų klausimą Šiaurės Korejos klausimu. Ir aš visiškai pritariu pasiūlymui, kad turėtume vykdyti ir testinę veiklą šiuo klausimu. Taip pat pritariu tam, ką kolegė ponia Gomes ką tik pasakė. Be abejo, norėtume, kad šioje nežmoniškoje Šiaurės Korejos situacijoje prasidėtų radikalūs pokyčiai, tačiau turime pagalvoti ir apie geopolitinės jėgas. Turime savęs paklausti, kodėl kyla tokios kliūtis. Išklausiau visų kalbėtojų. Ypač džiaugiausi matydamas, kad Mm, kalbės ir ponas Kingas. Aš jį pažįstu jau keliarius metus, žinau, kad jis yra JAV specialusis pasiuntinys heb, ik heb een paar vragen eigenlijk. Uh, ik heb met... Uh... Turiu kelis klausimus. Labai susidomėjęs klausiausi to jaudinančio pono Šino pasakojimo. Praėjusiais metais skaičiau labai įspūdingą liudininko pasakojimą, kurį mm. parašė e, pabėgėlis iš Šiaurės Korejos. Taigi norėčiau paklausti pono Šino. Pavyzdžiui, tas žmogus sakė, kad jis pakeitė savo vardą Jis iš tikrųjų buvo kilęs iš Kinijos, bet jie iš Kinijos kultūrinės revoliucijos pabėgo į Šiaurės Koreją. Ir jisai sakė, kad buvo įsitikinęs, jog jo motina ir brolius likę Šiaurės Korejoje, ne, jiem nekilo pavojus. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Tarptų Šiaurės Korejiečių, kurie dabar gyvena Pietų Korejoje, ar jie nebijo ilgos Pjongjano keršto rankos, tų Pjongjano šnipų. Ten vykdomi žiauriausi kankinimai ir tai aišku reiškia, kad žmonės be galo bijo. Taip pat girdėjau pasakojimą iš kalinio Gong Yang Il, Jis papasakojo apie tai, kas vyksta Šiaurės Korejoje. Pasak jo, režimas suvokia, kad Kim Jong-ilas serga ir jiem reikia surasti įpėdinį. Todėl vykdoma dar daugiau represijų šiuo metu, kadangi jaučiamas spaudimas iš Kinijos. Įtraukti Šiaurės Korejos piliečius. kiek įmanoma komunikuoti su išorės pasauliu Šiaurės Korejoje, ypač su Kinija, ir kokį poveikį tai daro Šiaurės Korejos piliečiams. Taip pat labai susidomėjęs išklausiau ponios Lambert pranešimo. Ji kalbėjo apie genocidą prieš, nukreiptą prieš krikščionių e, mažumą vykdytą šeštajame ir septintajame dešimtmetyje. Taip pat išgirdau, kad pavyzdžiui, kuomet buvo e, surastos Biblijos, Biblijos mokymo grupės. Bausmės už tai tikrai buvo drakoniškos. Ar krikščionių bendruomenė patiria ypatingas represijas dėl savo tikėjimo? Ir dėl to, kad jie, aišku, yra prieš režimo ideologiją. Ačiū. Ačiū. Pone Belderi. Pirmininkė atsiprašo, kad suklydo dėl šnekėjusiojo pavardės. Norėčiau pratesti e, jūsų pastabą ir klausimą dėl kontaktų tarp Šiaurės ir Pietų Korejos aktyvistų. Neseniai tarptautinėje žiniasklaidoje perskaičiau, kad Pietų Korejos aktyvistai Šiaurės Korejos aktyvistams teikia mobiliuosius telefonus, kurių turėjimas yra griežtai draudžiamas, kad jie galėtų gauti informaciją iš, šiaurės, iš pietų Korejos. Taigi tai yra labai sveikintina, bet pavojinga veikla. Aš norėčiau išgirsti, kaip iš tikrųjų yra. Paskutinė kalbėtoja mano sąraše yra ponė Rosbach, o po to žodį suteiksiu komisijos atstovui. Ačiū. Kaip ir ponas Helmer, aš esu Korejos delegacijos vicepirmininkė. Mes kalbėjomės apie savo misiją į Koreją, rengiamės, kaip tik dabar rengiamės tai misijai. Ir kiek žinau, ketiname praleisti dvi dienas Šiaurės Korejoje. Deja, negalėsime apsilankyti kalėjimo stovyklose ir aišku, vizito metu girdėsime labai daug e, grinos propagandos, to ir galima tikėtis. Savo delegacijoje turime tam tikrą privalumą. Turėtume, būtų labai naudinga, jeigu galėtume parengti bendrą nuomonę, kurią galėtume parlamento vardu su savimi nusivežti į Šiaurės Koreją ir pateikti ją kaip oficialią Europos parlamento nuomonę palaikoma visų parlamentarų. Jei galėtume parengti ją iki birželio ir patvirtinti parlamente, tai būtų labai puiku. Jau kalbėjomės su Šiaurės Korejos ambasadoriumi reziduojančiu Junktinėje karalystėje. Jeigu jūs galėtumėte su juo pasikalbėti be mikrofonų ir panašiai, išgirstumėte, kad ir pats ambasadorius sako, iš, išsako kritiką savo šalies atžvilgių, nors oficialiai aišku, jisai sako, kad viskas yra puiku, bus statomos naujos mokyklos, ligoninės ir panašiai jokių trūkumų nejaučiame ir taip toliau. Žinome, kad tai netiesa. Taigi džiaugčiausi, jei galėtume susilaukti viso parlamento palaikymo, paramos, tam tikrą pareiškimo formą, kurį galėtume nusivežti su savimi. Iš Šiaurės Koreja, manau, tai būtų labai svarbus privalumas. O Šiaip norėčiau padėkoti visiems buvusiems čia šį rytą, visiems kalbėjusiems ir džiugu matyti, kad tiek daug žmo, daugeliu žmonių rūpi Šiaurės Koreja. Norėčiau padėkoti ponui Helmeriui ir poniai Rosbach už tai, kad atvyko į šį posėdį. Kadangi jūs esate paskutinė kolegė kalbėjusi, norėčiau dar sėki pakartoti, kad matome, jog daug kas iš jūsų kalbėjote apie tam tikrą dokument, Europos parlamento dokumentą, ar tai būtų pareiškimas ar rezoliucija. Ir paskutinė iki šiol Europos parlamento priimta rezoliucija e, Šiaurės Korejos atžvilgių buvo priimta 2006 metais skubos tvarka ir manau reikėtų dabar dar sėki peržiūrėti situaciją. Ir kiek žinau, pirmininkų sueigoje e, balandžio 15-ąją bus sprendžiama dėl šios misijos į Demok Korejos demokratinę liaudės respubliką patvirtinimo. Uh, kad ji turėtų įvykti birželio pradžioje. Taip pat, kiek žinau, Šiaurės Korejos pareigūnai patvirtino, kad tokia misija įmanoma. Taigi, kad galėtume apjungti visus savo turimus elementus, taip pat atsižvelgiant į tai, kaip skubiai reikia suteikti Europos parlamento mandatą, manau, kad reikėtų priimti e, rezoliuciją žmogaus teisų e, klausimų skubos tvarka. Ir nematau jokios problemos, kodėl mes negalėtume po šio posėdžio pateikti pasiūlymų dėl konkrečių, rezoliuci konkrečių rezoliucijos pasiūlymų. Taigi e, nesakau, kad reikia parengti E, išsame, išsamų pranešimą. Taigi siūlau pateikti konkrečių pasiūlymų raštu. Dar turime dvi pilnas sesijas prieš įvykstant misijai. Dar ir minisesija galbūt įvyks. Kaip jūs dabar, ponė Bransai, pakomentuotumėte šią diskusiją? Taip pat norime išgirsti jūsų pastabą dėl pono Zemkės pasiūlymo, kad Pjongjanėje mes būtume geriau atstovaujami. E dėl ES atstovybės tikriausiai jūs nustepsite išgirdęs, kad Europos komisija užmesgė jau 2001 metais diplomatinius santykius su Šiaurės Koreja. Bėda tik tai ta, kad e, dėl ambasadoriaus paskirimo reikia visų valstybių narių e, vienbalsio pritarimo ir iki šiol mes dar jo nepasiekėme. Taigi, šitą paprastą priežastis, kodėl nėra ES ar ES komisijos atstovybės, tai tik todėl, kad valstybės narės nesutarė pirmininkė. E, manau, kad čia ne, priežas, ne, ne, ne paslaptis, galbūt galėtumėt pasakyti, kurios šalis nepritarė. Viena valstybė narė neturi diplomatinių santykių užmesgusi su Šiaurės Koreja. Ir specialusis atstovas Prancūzija, tai šita šalis yra ir jos atstovas ponas Lang nuvyko į Šiaurės Koreją neseniai ir jau yra pasistumėta, užmesgant diplomatinius santykius ir tikimės, kad ir toliau bus žengtas žingsnis. Pirmininkė, ačiū už informaciją. Dabar norėčiau paprašyti svečių trumpai pasisakyti, bet ar prieš tai ponia Gomes. Norėčiau komisijai komisijos paklausti, ar Lisabonos sutartis neleistų apeiti šitos, šitos problemos. Dabar turime ir aukštą įgaliotinę. Komisijos atstovas ne, vis tiek reikia konsensuso. Pirmininkė, ambasadoriau Kingai, kaip jūs, kaip jums pasirodė mūsų diskusija? Pirmininkė, šita diskusija buvo labai naudinga, labai vaisinga. Tikiuosi, kad parlamentas e, paruoš rezoliuciją, kuri bus taip pat labai naudinga. Taip pat ir pranešimas dėl žmogaus teisų irgi labai naudingas. Europos parlamentas bendradarbiavo su e, e, JAF delegacija ir nuo 80-ųjų maždaug jau tas darbas yra vykdomas ir man labai džiugu, kad Europos parlamentas tiek daug nudirbo ir matau, kad šiandienos diskusija yra šito proceso dalis ir šita diskusija buvo labai sėkminga. Buvo ypatingai įdomu šiandien pamatyti, kiek Europos parlamento uh, narių iš tų šalių, kurios tuo metu dar nebuvo ES narės, ypač atstovai iš, Turk, iš Rumunijos, atsiprašau, iš Lenkijos, iš kitų buvusių komunistinių valstybių dalyvauja čia ir domisi Šiaurės Korejos problema. Labai įdomu matyti, kad asmenys, kurie patyrė panašias problemas, kurios yra patiriamos Šiaurės Korejoje, šitaip kalba ir pas, išsako tokią nuomonę, kokią išsakė šiandien. Ir tikėkime, kad kuo greičiau galės ir Šiaurės Korejos žmonės kalbėti taip, kaip šiandien kalbėjo šie Europos parlamento nariai. Labai dėkoju Jums už diskusiją ir už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti. Mes irgi manome, kad reikia kuo daugiau kalbėti. Ir kaip sakiau, pakomitetis nusis delegaciją į Vašingtoną gegužės pabaigoje. Pone Šin, norėtume visi išklausyti jūsų pastebėjimus ir jūsų atsakymus į klausimus. Žodis jums. Uh, Pone Song? Ar galėtumėt pakartoti klausimą, tuomet jisai jo neišgirdo? Klausimas susijęs su žmogaus teisų gynėjų saugumu. Ar panašin, ar kiti kolegos. E, ar galėtumėt įvardinti daugiau kitų žmogaus teisų gynėjų, aktyvistų iš Šiaurės Korejos ir ar reikia juos apsaugoti, ar reikia jiems padėti kaip nors ypatingai. Kitas mano klausimas buvo apie e, religijos laisvę ir bažnyčią Šiaurės Korejoje. Kokia yra bendra padėtis ir ypatingai kokia yra krikščionių padėtis Šiaurės Korejoje. Ačiū, ponė Turkis. Iš ryto mes kalbėjome apie ES politiką dėl žmogaus teisų gynėjų apsaugos. Ir ponas Tymas labai protingai priminė, kad kartais būna tokių atvejų, kai reikia dirbti labai slaptai. Būtent turėdami tai galvoje, pasistengti atsakyti šitą klausimą. Ačiū už klausimus. 27 metais po Kinživnis e, sunieno nužudimo žmogaus teisų gynėjų Šiaurės Korejoje veikla mažiau e, yra persekiojama. Buvo keli incidentai, Xiang Spongziang, jis pabėgo į Pietų Koreją, jis, jis buvo mm, Šiaurės Korejos leiboristų partijos, kairiosios partijos atstovas. Jam buvo išsisti tam tikri siuntiniai, paketai ir dėl tų uh, incidentų Pietų Korejos vyriausybė turėjo apsaugoti šį asmenį, nes jis tai buvo šantažuojamas e, ir visai gazdinamas. E, tose siuntiniuose jisai rado e, marškinius išteptus išteptus krauju. Dabar Šiaurės Pietų Korejoje gyvena apie 20 procentų 20 tūkstančių žmogaus teisų gynėjų ir dauguma jų turi šeimas e, dar likusias Šiaurės Korejoje ir dėl to, kad jie um, bijo dėl jų saugumo, jie ne, nesa, neduoda interviu žiniasklaidai. Jeigu apie juos bus sužinota, jie žino, kad jų šeimoms Šiaurės Korejoje kils pavojus. Todėl šitie žmogaus teisų gynėjai ir pabėgėliai yra, yra labai apriboti, jie, jų veikla yra labai apribota. 2008 metais Hanna Song e, pakvietė mane į JAV e, pirmą kartą. Apsilankiau Vašingtono holokausto muziejuje. Po šito vizito aš buvau tiesiog sukrėstas. 24 metus gyvenau stovykloje, bet per tas 30 minučių holokausto muziejuje aš patyriau dar didesnį sukretimą. Pamačiau, kas vyko stovyklose per holokaustą prieš tiek metų, prieš tiek dešimčių metų ir supratau, kad e, Šiaurės Korejoje vyksta tas pats ir aš žinau, kaip tose e, kalėjimuose, tose stovyklose žmonės gyvena, ką jie iškenčia. Turėdamas tokią patirtį, esu tikras, kad labai svarbu, kad Europos ir JAV atstovai dirbtų kartu ir kitų valstybių atstovai dirbtų kartu, kad spręstų šią problemą. Supratau, kad mes patys Šiaurės korejiečiai ir Šiaurės korejos žmogaus teisų gyniai turėtumėm būti pasiruošę pasiaukoti, kad galėtumėm pagerinti situaciją savo šalyje. Daug žmogaus teisų gynėjų Šiaurės Korejoje slapstosi Dauguma jų slapstosi, jie slapstosi kalnuose. E, moteris yra parduodamos arba priverčiamos ištekėti Kinijoje, o vyrai yra verčiami dirbti kasyklose arba jie slapstosi E, slapstosi kalnuose ir siunčia mm, perlaidas į, į Šiaurės Koreją. 2005 metais gyvenau Kinijoje ir man vienas asmo pasakė, kad e, Šiaurės Kinijoje yra labai daug vieniš, e, vyrų, kurie yra vieniši, todėl labai daug Šiaurės Korejiečių moterų yra siunčiamos į tą Kinijos dalį, žiū tekėti. E, Kinijos pasienio policija mm, pastebi tą situaciją ir stengiasi ją nekreipti dėmesio. Per valstybinės šventes ar per kitas svarbes atmintinas dienas policija e, apsupa šiaurės koriečius ir juos suima, sulaiko. E, spalio pirma yra viena iš didžiausių Kinijos e, švenčių. Tada labai daug šiaurės koriečių pabėgėlių yra suimami ir išsiunčiami atgal. Kiek žinau, maždaug po 200 žmonių kas mėnesį yra suimama, po 200 šiaurės koriečių kas mėnesį yra suimama Kinijoje. Uh, Taigi e, tiek norėjau pasakyti ačiū. Much, Labai ačiū, ponė Šin. Pone Song, prašom. Labai ačiū. Tiesiog atsakysiu kai kuriuos iš pateiktų klausimų. Trumpai uh, apie klausimus, o paskui galbūt ponė Lambert atlikusi daugiau tyrimų šioje srityje galėtų atsakyti. Prieš kuriejų padalinimą Koreja e, gerbė e, religijas, krikščionybę. E, Koreja buvo e, Rytų Azijos Jeruzalė. Tai pastebėdavo įvairios e, misionierių grupės. Panie, paties Kim Jongilo motina buvo e, labai pasišventusi krikščionė. Šiaurės korejiečiai dažnai e, dabartinę situaciją šalyje vertina kaip E, Biblijos pritaikymą ir tarsi aukščiausiai pareigūnai prilyginami Dievui. Žmonės dabar mokomi visiškai kitokios religijos. Klausta ir apie sėkimus, apie grėsmę, e, kokią grėsmę kelia Šiaurės Korejos agentai veikiantis įvairiose valstybėse Taip, esama įvairių organizacijų pranešimų, kurios e, tenka pasidžiaugti nenukentėjo nuo uh, e, sėkimų, tačiau tos organizacijos bando vietose apsaugoti pabėgėlius, ypač e, pabėgėlių stovyklose, nes esama atveju, kai jie būdavo arba pagrobėmi, arba kankinami, suimami. Taigi tokių seklių agentų yra už Korejos ribų ir mes bandome vairiais būdais apsaugoti pabėgėlius, nes jiems e, kilanti grėsmė yra reali. Kaip minėjo pona Šin, e, ir Pietų Korejoje pabėgėliai, kurie yra daugiau žinomi ar jų organizacijos e, patiria grėsmę kalbėta apie galimybės Šiaurės Korejos gyventojams susisiekti su išorės pasauliu, e, kalbėta apie pabėgėlius gyvenančius Kinijoje. Per pastarosius 5-6 metus Šiaurės Koreja santykinai atsivėrė. Ji ir toliau išlieka uždara valstybė, tačiau šiek tiek labiau atsivėrusią. Dėl šios priežasties sveikiname tam tikrus ženklus, tam tikrą uh, rinkų atvėrimą. Ir šiandieną juodojoje rinkoje ar atvirose rinkose jau galima rasti beveik bet kokią prekę, kurios norite. Jos įvežamos iš Kinijos nelegaliai. Ir uh, tokių galimybių yra. Aišku, negaliu sakyti, kad Šiaurės Koreja yra visiškai atvira, tačiau santykinai ji atsivėrė, pabėgėliai negali laisvai grįžti į šalį, tačiau galimybių prasme netgi sienų kirtimo galimybių sumažėjo, nes patikrinimas prie sienos tapo griežtesnis, valiuta nuvertėjo. Bet, kaip sakiau, bet ką galima įsigyti Šiaurės Korejoje, netgi informaciją už pinigus. Uh, aktyvistai yra ir slaptomis kameromis, ir mobiliaisiais telefonais nufilmavę, kas vyksta Šiaurės Korejoje, kad išorės pasaulis daugiau sužinotų apie tragediją šioje valstybėje ir aš manau, kad mes turėtumėm eiti didesnio atsiverimo link. Dėkoju. Ačiū, ponė Sunk, ponė Lambert. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems nariams už konstruktyvų dalyvavimą šiame dialoge, už tai, kaip jautriai vertinate šios klausimus. Džiugu, kad buvo pasidalinta nuomonėmis. Džiugu, kad kalbama apie galimybę parengti Europos parlamento pranešimą. Pranešėjai kalbėjo apie krikščionių persekiojimą Šiaurės Korejoje. Negaliu pasakyti, kad yra vienintelė persekiojama grupė iš religinių bendruomenių, bet kas, kieno e, įsitikinimų sistema prieštarauja didžiojo lyderio ideologijai, tampa valstybės priešu. Ir nepriklausomai nuo to, kokią religiją ar tikėjimą išpažįsta. Šiandieną galime daugiausia remtis pabėgėlių e, pranešimais. E, prieš mus kalbėjęs e, Šiaurės Korejos atstovas sakė, kaip baisu, kai vaikas gimsta vergovėje. Ir Jis pats turėjo patirties joje gyvenant daugiau nei 25 metus. Aš pats net, pati net negalėčiau įsivaizduoti, kad mano vaikai galėtų patirti uh, tokį uh, smurtą. Praeitais metais e, buvo su, sugauta moteris, turėjusi Bibliją, jai buvo įvykdyta mirties bausmė ir bet kokia kita veikla susijusi su religinė veikla yra baudžiama tokia bausme. Jūs minėjote rezoliuciją. Džiugu, kad ketinate ją parengti. Mes jums pritartume solidarumo dvasia, bet kokia pagalba, kur jums galėtų būti naudinga, e, bus teiktina, jūs galite tikėtis mūsų palaikymo. Tikiuosi, kad jūsų pasiūlytas pranešimas bus konstruktyvus. O kai dėl E, aukščiausių valdžios pareigūnų perdavimo tarptautiniam e, baudžiamam tribunolui, tai mes jau kalbėjome su e, tribunolo aukščiausiųjų prokurorų. Taigi taip, tai E, tribunole bus e, įvardyta kaip nusikaltimu žmoniai ir žmogiškumui. Na, o dabar norėčiau visiems padėkoti už pasisakymus. Ačiū ponia Lambert, ačiū visiems svečiams. Taip, ponia Lambert, aš pati buvau pritrenkta to, kaip pritaikomas aptautinis teisingumas įvairiais atvejais įvairiems asmenims kaip e, e, aukščiausias prokuroras tarptautinėme baudžiamame tribunole tikrai e, yra nusiteikęs teigiamai mūsų pasiūlymų atžvilgių ir kartais tokie pasiūlymai gali peraukti į uh, E, tikrai ženklius žingsnius kovojant su žmonių, žmogaus teisų pažeidimais. Taigi buvo pateiktas pasiūlymas, kuriam tikiuosi kolegos pritars, kad žmogaus teisų pakomitetis per frakcijas turėtų patvirtinti e, pasiūlymą ir paskui parengti rezoliuciją dėl padėties Šiaurės Korejoje. Čia, aišku, galima įvairiai renkti rezoliuciją. Mano e, mėgstama tema yra tai, kad mūsų pakomitetis turėtų aktyviau ir tiesiogiškiau dalyvauti e, bendruosiuose parlamento teisėkuros procesuose. Ir šis posėdis įrodo, kodėl to reikia. Mm, pas mus e, nėra kitų e, komitetų atstovų, galbūt ir informacijos, todėl ne visada gauname. Tačiau šiuo konkrečiu Šiaurės Korejos atveju tikrai posėdė turėjo dalyvauti ir kitų e, komitetų nariai. Ačiū visiems. Uh, visi aktyviai dalyvavote aptarimuose ir jeigu jūs domina, pasakysiu, kad filmo festivalis įvykstantis Bruselėje ir jo nariai apsilankysantis parlamente kitą savaitę suteiks galimybę pažiūrėti filmą vadinamą Kim Jom Ilyje. Šis festivalis paprastai vyksta ir yra koordinuojamas iš Prahos. Taigi pasižymėkite, e, kad tokį dokumentinį filmą galima pasižiūrėti, jame nufilmuoti politiniai kaliniai Šiaurės Korejos, kalbantis apie savo patirtį. Taigi ačiū visiems, baigėme šią klaus, klausimų dalį. Toliau kiti klausimai, nepasiūlyta jokių kitų klausimų aptarimams. Taigi eikime prie aštunto darbo tvarkės punkto. Kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 26-27 dienomis. Dabar baigėsi oficiali darbo dalis, tačiau dabar kviečiu visus Europos priemonės demokratijai ir žmogaus teisėms EEDHR narius pasilikti, posėdžiausime e, be filmavimo kamerų anglų kalba, taigi kitas diskusijas prašiau tęsti už salės ribų. Ačiū visiems.